Es wird ernst. Guten Morgen. Good morning, everybody. Please take a seat. And uh, I would like to... Labas rytas visiems. Prašau susisėsti. Sveikinuosi nuoširdžiai su Guardia di Finanza delegacija, kuri šiandien atvyko pas mus į posėdį. Mes uh, tikrai glaudžius ryšius palaikome su jūsų įstaiga Džiaugiamės, kad esate, esate čia ir tikimės, kad kitais metais, kai nuvyksime į Italiją, susitiksime su jumis ir vietoje. Atkreipsiu dėmesį į darbo tvarkę mūsų ir į mūsų aplinkraštį, naujienaiškį biudžeto reikalų komiteto. Taip pat turiu pranešti, kad kai kurie sekretoriate darbuotojai pasikeitė viskas matyti iš dokumentų. Norinčių pasisakyti nėra ar visgi? Ačiū, ponė pirmininkė, trumpai dėl darbo tvarkės. Taip suprantu, kad kolegos komiteto nariai e, susipažino su aktualijomis vieno e, politiko, e, skaitė straipsnį ar istoriją apie tai, kas, kas čia vyksta skaičiau apie išlaidas e, stebėsenos komiteto e, patvirtintas, kurios neįeina į mūsų biudžeto rėmus ir man viskas skamba tiesiog neįtikėtinai, kad politiko šitaip rašo. Čia be abejo matyt nutekėjo kažkokia informacija Ir vis dėlto iš formuluočių tonų sprendžiu, kad ko gero Olafas čia buvo susijęs ir jis gal pateikia šitą informaciją. Todėl, manyčiau, į koordinatorių posėdžio darbo tvarkę reiktų įtraukti tą klausimą. Man regis, ponė Georgieva turėtų žinoti bent jau daug maž, kas čia vyksta tarp Olafo ir stebėsenos komiteto. Ir pono Kesslerio elgesys yra apskritai labai apkailėtinas, apmaudu man dėl to. Ačiū už pasisakymą, visiškai pritariu. Konfliktas tik dar labiau eskaluojamas jau ir asmeniniu lygmeniu ir įspūdis, koks susidaro peržvelgus tos visus grafikus. Net kyla klausimas, kam apskritai lyginti kelionių išlaidas valstybės narės ten žymėti, iš tiesų susidaro įspūdis, kad neteisėtai kažkas e, reikalauja savo ko nors daugiau negu kad galima ir tikrai jau daug ką girdėjome apie tą istoriją ir labai apmaudu dėl to ir tik dar kartą matome, kad e, netaip turėtų dirbti generalinis direktorius. ir, ir, ir visą tai dangstyti, neva, sus, neva kylančių susirūpinimų biudžeto klausimais tai irgi neįtikina. Stebėtinos sumos, kurias kai kurie parsiveža namo. E, tos sumos jau po, po mokesčių, kiek lieka tikrai, yra didžiulės ir iš tikrųjų reikėtų e, priminti valstybėms narėms, kiek svarbi yra ir reputacija, įvaizdis, ne tik pats pinigų klausimas. Su koordinatoriais būtinai pasikalbėsime apie tai ir, man atrodo, tai skubus klausimas. Tikrai labai gaila, kad taip yra. Dabar pereikime prie darbo atvarkės. Trečiasis punktas. Specialioji auditorumo ataskaita dėl viešųjų pirkimų iš SS anglaudai skiriamų lėšų. Pranešėjas yra ponas Balčytis, o atsakingas audito rūmų narys yra ponas Owenas. Jam iš karto ir suteiksime žodį, kad pristatytų ataskaitą. Ačiū, ponė Greslė. Pone pirmininkė, pranešėjau, komiteto nariai. Dėkoju už galimybę pristatyti šią ataskaitą audito rūmų vardu. Noriu pasveikinti pranešėją poną Balčytį už parengtą puikų darbo dokumentą, kuriame atsispindi ir mūsų rekomendacijos. Ačiū e, ponui Milanui Smitui, kuris atvyko čia, ir mano biurui, jo darbuotojams, kurie man gelbėja. Ataskaitoje kalbama apie pastangas spręsti viešų pirkimų iš sanglaudai skiriamų lėšų problemas. Jau esate susipažinę su daugeliu dokumentų per mūsų teikiamas metinės ataskaitas ir nuolatos komitetas prašydavo gerinti padėtį, nes ne visada yra įvykdomos viešų pirkimų taisyklės. Ir čia klausimas ne tik dėl atitikties, bet ir dėl poveikio biudžeto lėšoms. Tiesų, sanglaudos e, sfera e, yra labai reikšmingas rytis siekiant mažinti neligumus tarp valstybių narių e, ir regionų, siekiant e, atitikti 2010 metų strategiją ir sudaromos galimybės tiesiog veiksmingai e, panaudoti lėšas, tačiau ne visada taip yra ir problemų atsiranda, klaidų atsiranda, todėl mūsų užduotis yra pasigilinti į tai, kaip vyksta šie procesai. Turiu pasakyti, kad ir kaimo plėtros e, atžvilgių jau esame pristatę savo rekomendacijas ir ataskaitą, kuri buvo aptarta balandžio mėnesį. Auditoriai vyko į keturias valstybės narės - Čekiją, Ispaniją, Italiją ir Jungtinės ir Jungtinę karalystę. Čia buvo nustatyta labai nemažai klaidų 2009-2013 metų laikotarpiu. Taip yra numatyta mūsų patikinimo ataskaitoje. 115 audito institucijų teikia mums e, informaciją dėl to, kaip vyko viešieji pirkimai, pagal sanglaudos fondo reikalavimus ir mm, kitų fondų reikalavimus taip pat buvo pateikta informacija apie pačias 28 audito institucijas. Eina kalba apie laikotarpį nuo 2009 iki 2014 metų ir problemas, kurios kyla dėl netitikties viešųjų pirkimų taisyklėms. Kas išaiškėjo? Iš esmės, valstybės narės turi dar šitą nuveikti, kad viešiai pirkimai sanglaudos um, sferoje vyktų sklandžiau. Visoje Europos Sąjungoje e, yra vykdomi viešieji pirkimai darbams ir paslaugoms, pasitelkiant sanglaudos fondo lėšas, bet maždaug 40 4 procentai projektų vykdomų tarp 9 ir 13 metų vis dėlto sėtini su e, klaidomis. Komisijos ir e, valstybių narių e, vaidmuo čia taip pat yra minėtinas, tiesiog yra per mažai koordinuojamasi tarpusavyje. Komisija e, tik, savo ruoštų tik vieną analizę atliko 2011 metais, tačiau jokių išvadų dėl to nepadaryta. Ir dėl to būtų gerai, kad valstybės narės ir komisija imtųsi veiksmų ir spręstų problemas, tačiau tai dar ilgas kelias. Teisė, teisės aktai e, viešųjų pirkimų srityje turėtų būti formuluojami taip, kad spręstų taip pat atsiveriančias spragas, tačiau konsultavimuose tarpusavė dar irgi trūksta. Ir iš ankstinės sąlygos, kurios yra būtinos, kad būtų dirbama veiksmingai visos ES lygių, pasitelkiant struktūros ar sanglaudų fondų lėšas, tas yra dar reikalingas dalykas, dar ne viskas yra įvykdyta. Iki 2013 metų komisija e, e, teigia, e, jog 12 valstybių narių neišpildo visų taisyklių viešųjų pirkimo srityje o 2014-2020 metams tos e, sąlygos e, be abejo išlieka kaip, kaip būtinos prielaidos, kad valstybės narės gautų paramą iš atitinkamų fondų. Veiksmai, kuriuo ėmėsi komisija nuo 2010 metų, e, orientuoti į problemų sprendimą, ypatingai čia reikėtų paminėti techninės grupės įsteigimą ir einama teisinga linkme, tačiau vis dėlto reikia taip pat ir imtis lyderiauti ir tiesiog suimti į savo rankas visą procesą geriau, ypatingai viešųjų pirkimų srityje ir taip pat be abejo stengtis, kad lėšos būtų geriau įsisavinamos. Ataskaitoje yra skiriama dėmesio ir informacinėms technologijoms bei jų vaidmenių viešųjų pirkimų srityje. Čia galima iš tiesų siekti pažangos, tačiau problemų visose valstybėse narėse dar yra ir komisijos e, inicijuota rakne duomenų bazė skirta aptikti apkaulės ar sukčiavimo atvejus vis dar turėtų būti labiau plėtojama, kad būtų galima jos potencialą visiškai išsemti. Taigi e, štai ką rekomenduoja rūmai. Pirmiausia, kad komisija ir valstybės narės turėtų rinkti duomenis apie klaidas, kad būtų galima įvertinti jų e, rimtumą, priežastis ir dažnumą. Taip pat antra, šankstinės sąlygos, um, jeigu nėra atitinkamos iki 2016 metų, kurios leistų panaudoti sanglaudos fondo lėšas, komisija turėtų nustatyti, jog stabdomi mokėjimai toms valstybėms narėms, kol jos nepataisys tų klaidų. Toliau keletą rekomendacijų apjungsiu. Komisija turėtų kasmet teikti rekomendacijas dėl to, kaip ji žvelgia į šį procesą, įkurti taip pat ir aukšto lygio grupę, kuri valdytų šį procesą. Taip pat reikėtų imtis pataisimų e, ten, kur aptinkama klaidų. Ir jeigu valstybės, pavyzdžiui, ne, neseka tomis rekomendacijomis, netaiso klaidų, turėtų būti e, inicijuojamas tarties e, pažeidimo e, procedūra už taisyklių nesilaikymą. Ir be abejo reikia plėtoti toliau ir elektroninių viešųjų pirkimų sritį bei geriau e, rinkti ir analizuoti duomenis. Mes labai džiaugiamės, galime pasakyti, kad e, darbo dokumente yra atsižvelgiama į mūsų rekomendacijas ir labai tikiuosi, kad matysime ateityje, kaip valstybės narės tas rekomendacijas vykdo. Ir Dėkojame parlamentui ir ypatingai biudžeto reikalų e, komitetui už tai, kad skiria deramą dėmesį šitoms problemams. Dėkoju. Ačiū. Tai labai įdomus ir labai svarbus pranešimas. Tai iš esmės mūsų kasdienė duona. Mums visada rūpi viešųjų pirkimų teisėtumas ir kokybė, kadangi viešieji pirkimai yra vidaus rinkos stubras. Ir aš niekad nesupratau, kodėl čia šiuo klausimu dominmasi netaip intensyviai, kadangi tos klaidos daro žalą vidaus rinkai. Todėl mes norime padėkoti Jums už šitą pranešimą. Dabar kolega Balčytis, žodis Jums. Pirmininkė, gerimi kolegos, aš taip pat pradėsiu savo pristatymą nuo padėkos nuo patikos auditorumų nariui Filipui e, Vin Ovinui, e, kuris parengė iš tikrųjų labai kvalifikuotą ir konkrečią specialią ataskaitą dėl viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo sanglaudos rytise. Šitą ataskaitą, kaip ir jūs, germa pirmininkė, paminėjot, norint palengvinti mūsų kasdieninį darbą, jeigu mes bendrom jėgom sugebėtumėm E, įtikinti arba pareikalauti šio komisijos, kad šitos rekomendacijos būtų per tam tikrą laikotarpį gyvendinamos, manau, kad mūsų dokumentų kiekis, kuris šiandien yra ant stalo, jisai būtų ateityje žymiai paprastesnis ir neturėtumėm tokių sudėtingų diskusijų dėl viešųjų pirkimų pažeidimo. E, kaip ir minėjo e, pranešėjas arba auditų rūmo narys, auditas buvo atliktas keturiose valstybėse Tačiau šitos valstybės yra gana didelės savo apimtim, naudoja labai daug lėšų, sanglaudos lėšų. Tai buvo paminėta Čekija, Ispanija, Italija ir Junktinė karalystė. Ir kiek man teko dalyvauti komiteto veikloje, kartais tokios analizės yra suprantamas e, lygtais ir asmeniškai. Aš manau, kad mums jau tikrai reikia gana e, atvirai suprasti, kad nėra asmeniškumo, o mes kaip tik tokiomis ataskaitomis e, norime padėti valstybėm narėm greičiau susitvarkyti, tačiau be Europos komisijos e, įsikišimo arba jų tam tikrų taisyklių nustatymo šitas klausimas tikrai liks vėl tokioje pačioje vietoje. Todėl <clears throat> e, dar 2014 metų pradžioje atliekant viešųjų pirkimų reformą aš raginau sukurti vieningą ir supaprastintą ES viešųjų pirkimų sistemą, kuria būtų skatinama daug efektyvesnis viešųjų lėšų panaudojimas, nustatant daugiau aiškumo, skaidrumo, daugiau galimybių konkursuose dalyvauti mažom ir vidutinėms įmonėms, bei daugiau elektroninėje erdvėje vykdomo pirkimo. Šioje ataskatoje, kaip ir daugelį kitų auditorumų ataskaitų, išlieka ta pati problema 2007-2013 metais daugiametės finansinės programos lėšos dažnai buvo skirstomos komisijai nenustačius aiškių ir pamatuojimą siekimo tikslų bei gairių. Neiški projektų atrinkimo sistema ir kriterijai, bet to valstybės narės jau eilę metų neteikia išsamių ir palyginamųjų duomenų apie tai, kaip ir ar teisingai buvo išleistos ES lėšos. Todėl, kaip ir buvo paminėta, norėčiau įvardinti pagrindinės auditorumų išvadas kad net 44 procentai visų audituotų projektų, 44 procentai susijusių su viešaisiais pirkimais buvo rasta klaidų. Tai tikrai faktai yra e, sukeliantis tam tikras alarmą ir aš manau, kad komisija turėtų būti tikrai e, labai aiškios e, gairės, kad šitoje srityje reikia daryti kardinalius pakeitimus. Pažeidimai dažniausiai atsirado dėl administracinių gebėjimų trūkumo, neteisingo direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę, nenusiklaus teisės aktų aiškinimo bei nepakankamo projektų planavimo, ko pasikoje buvo ribojama sažininga konkurencija arba jos iš viso nebuvo. O sutartės skirtos negeriausias sąlygas pasiūlytiems konkurso dalyviams. Auditų rūmai taip pat nustatė, kad tiek komisija, tiek valstybės narės netliko nuolatinės ir sistemingos viešųjų pirkimų analizės, o dėl tinkamų duomenų bei e, apie pažeidimus tokos buvo neįmanoma joms užkirsti kelią. Pritardamas auditų rūmų pastebėjimams ir rekomendacijoms, į savo dokumentą įtraukiau šios pagrindinius siūlymus, kad komisija turėtų sukurti pažeidimų duomenų bazę kurias dėka analizuotų klaidų dažnumą, dydį bei priežastis ir tik tai tokiu būdu būtų galima eiti į priekį, mažinant pažeidimų ir klaidų lygį. Ji turėtų pagaliau nustatyti pagrindinius vienodų nuseklių bei palyginamai duomenų teikimo principus ir sistemą visose valstybėse narėse. Be šito mes negalėsime supaprastinti viešųjų pirkimų sistemos, jinai bus sudėtinga ir visada valstybės narės turės galimybę e, e, remti šituo kad jų sistema skiriasi nuo kitų valstybių sistemų. Taip pat būtina, kad komisija sparčiau įgyvendintų savo viešųjų pirkimo veiksmų planą. Jisai yra toksai paruoštas, tačiau praktiškai jisai nėra analizuojamas ir todėl reikėtų, kad kasmet praneštų apie jo įgyvendinimo pažangą. Taip pat buvo paminėta, kad rekomenduojami steigti aukšto lygio techninę grupę, kuri vadovautų sprendžiant viešųjų pirkimų klaidų problemą bei skatintų šios ryties supaprastinimą. Taip pat buvo paminėta elektroninė pirkimų problema ir aišku, kad informacinių technologijų srityse besikeičiantis tam tikri reikalavimai, juos būtina e, nuolatos atnaujinti ir įdėginėti e, visoje pirkimų sistemoje. Teigiamai vertinu, kad naujoji programavimo laikotarpiu komisija aktyviau teikia valstybė narėms rekomendacijas paramą, aišku, ir techninę pagalbą, kad šios įvykdytų su viešaisiais pirkimas susijęs sąlygas. Ir taip pat pritarė auditų rūmų rekomendacijai sustabdyti mokėjimus ir taikyti finansinės korekcijas toms valstybės narėms, kurios nesilaiko šių reikalavimų, bet tik tai tuo atveju, jeigu visos prevencijos, taisymo ir pagalbos valstybėm narėm priemonės buvo išnaudotos. Kitaip sakant, ne iš karto, tačiau jeigu mes viską padarėm, o valstybės narės vis dėlto to nenori suprasti, tai reikia taikyti finansinių korekcijų principą. Ir aišku, kad labai svarbu, kad komisija ir valstybės narės keistųsi gerosios praktikos pavyzdžiais bei išnaudotų elektroninių pirkimų teikiamas galimybės, nes tai didintų skaidrumą, mažintų pažydimų skaičių bei palengvintų mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą šitame procese. Ačiū. Ja, Dank, da, ja, schon... Dėkoju. Visada čia lik dvi širdis plaka vienoj krūtiniai dėl tų skirtingų mokėjimų ir gavėjų, bet būta atveju, kai gavo kokį nors, e, kai konkursą kokį nors laimėjo visiškai ne tie, kas, kas turėjo, įmonės, kurios tiesiog negalėjo būti laimėtojomis, o sanglaudos fonde tai yra 48 procentai tokių įmonių, struktūrinėse fondose 16, gal mažiau, bet vis tiek skaičiai dideli, tai kartu su audito rūmais reikės dar aptarti tai, kaip apskritai pasiekiami tokie skaičiai, jeigu, jeigu ir, ir nestabdomi tie mokėjimai. Toliau kolega De Jong. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir audito rūmų atstovui, audito rūmų nariui, mūsų pranešėjų tema labai opi, aktuali. Ir tai yra specialiosios ataskaitos pavyzdys, kuris parodo, kaip svarbu ir politiškai veikti. Ir galima pasiremti darbo tuo dokumentu ir pasakyti, kad viskam yra ribos ir pranešėjas juk ir perėmė rekomendacijų daugumą iš auditorumo ataskaitos ir manyčiau, kad reikėtų jas rimtai ir pažiūrėti, kalbant ir apie biudžeto įvykdymo procedūrą. Turėtumėm ir su auditorumų atstovu aptarti biudžeto įvykdymo klausimus viešųjų pirkimų sritis be abejo susijusi su išlaidomis ar lėšomis iš įvairių fondų ES. Ir nuolat apie tai kalbame per biudžeto vykdymo mm, procedūrą ar, ar diskusijas apie tai. Tai nepamirškime to ir dabar. Ir dar keletas aspektų. Aš pats buvau šešėlinis pranešėjas, kai jo kalba apie naująją direktyvą viešųjų pirkimų. Ir be kita ko, kalbant apie tvarius viešosius pirkimus ar darnius viešosius pirkimus, kai nebūtinai pasirenkamas pats pigiausias variantas, reikia pasakyti, kad esam pasiekę pažangos, bet nebūtinai mažų ir vidutinių įmonių kontekste. Buvo imtasi priemonių, kad ir mažos vidutinės įmonės turėtų galimybę dalyvauti konkursuose. Ir yra kliūčių, ar buvo kliūčių, kurias pašalino naujoji direktyva, tačiau esu nusivylęs tuo, kad nelabai kas pasistumėjo į priekį. Galvojant apie tą prieigą, kriterijai yra palankesni dabar mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau reikia turėti omenyje ir informacijos sklaidą apie tos viešuosius pirkimus ar skelbiamus konkursus mažos ir vidutinės įmonės turi žinoti, kad joms dabar tapo paprasčiau dalyvauti konkursuose. Ir kas krenta į akis yra, kad dar labai vangiai vyksta tas atskirimo procesas tarp tų atvejų, kai tiesiog techninio pobūdžio taisyklės buvo pažeistos, nes buvo viskas labai sudėtinga, ir tų atvejų, kai jau yra rimta korupcija ir, ir rimtas sukčiavimas. Tad manyčiau, kad čia dar reikia šitą daugiau nuveikti ir, ir daugiau ką pasakyti apie tai, nes vien tik pasiteisinti tuo, kad labai sudėtingos taisyklės ir dėl to įvyko pažeidimai, gal dar pasigilinkime į tai, ar, ar tikrai nėra jokių interesų konfliktų kylančių, kurie sėtini su korupcija. Ir dar viena pastaba vidaus rinkos hmm. reikalų komitete esame atlikę procedūrą patikrinimo dėl to, kaip vyksta viešiai pirkimai. Tiesiog pasižiūrėjome, kokias anketas turi užpildyti mažos ir vidutinės įmonės. Ir, ir mūsų ta informacija čia neatsispindi dar dokumente. Tai yra labai paprastas dokumentas, kurį ten parengėme Ir reikėtų tiesiog turėti tokį standartinį formuliarą, anketą, kur būtų bazinės kažkokios tai e, formuluotės ar informacija, kurios reikalaujama ir tai turėtų būti vienodas, vienodos anketos visais atvejais. Antraip tikrai bus sunku užtikrinti prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš mielai pranešėjai galėsiu tos informacijos daugiau pateikti, uh, apie tai tikrai elektroniniai viešieji pirkimai. Irgi labai puikiai savoka, visi tiesiog ploja katučių dėl to, bet, bet reikia vis dėlto dar padirbėti to link. Ačiū toliau kolega Šoltas. Za besedo. E, Javna naročila sveda niso novost v. Dėkoju. Viešieji pirkimai e, teisės srityje nėra naujiena Europoje nu, nėra naujiena. Jau 25 metai e, mes analizuojame viešosius pirkimus ir su jais susijusią direktyvą. E, ši direktyva buvo parengta 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, bet 25 metams praėjus vis dėlto problemos kila tos pačios. Tai reiškia, kad vis dar yra daug klaidų, netitikimų ir e, susipažinus su audito rūmų ataskaita e, kyla nerimas, e, kad ir ateityje tuose konkursuose neišvengsime tų problemų. Mums kyla klausimas, ar ateityje Europoje galėtume išvystyti idealią viešųjų pirkimų sistemą. Ataskaitoje taip pat yra kalbama ir apie e, santaupas, apie lėšas, kurias galėtume staupyti, jeigu atsirastų bendroji viešųjų pirkimų rinka. Bet e, e, šis e, audito rūmų vertinimas, žinoma, yra realus, bet reikėtų e, klausti savęs, e, kelti klausimą, ar tikrai tai įmanoma. Nes e, š, šis, šios lėšos, šios galimos santopos iš tikrųjų galbūt nebūtinai atsiras. Dar norėčiau kai ką pridurti. E, ataskaitoje yra kalbama apie klaidas, kurios kyla ir preliminarioje, pirminėje e, fazėje e, ir to konkurso metu ir klaidas, kurios atsiranda jau sudarius sutartį. Didžioji klaidų dalis padaroma pasirengiamoje fazėje. Daugelis tų klaidų yra atsiranda tiesiog dėl to, kad nesilaikoma numatytų verčių. Europos komisija čia turi veiksmų laisvę ir gali imtis veiksmų, tarkim, galėtų pasitelkti rekomendacijas, e, kaip reikėtų traktuoti e, tuos viešuosius pirkimus, um, pasiūlymus, kurie, kurie yra, kurių vertė yra žemesnė negu numatyta riba. Aš norėčiau paklausti teisingum, to audito rūmų, ar negalėtų galbūt e, pateikti kokį nors dokumentą e, apie tikslus e, ir įvardinti, ar tikrai buvo tie tikslai, tie, tie tikslai pasiekti viešuosiuose pirkimuose. E, E, tarkim, tai galėtų būti tokie kriterijai kaip taupimas, e, poveikis ES biudžetui, prieiga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš taip pat turiu omenyje ir bendrąją rinką. Taigi, ar ši viešųjų pirkimų sistema tikrai stiprina bendrąją rinką e, ir bendradarbiavimą tarp įmonių ir valstybių narių? O galbūt tose viešuosiuose pirkimuose tik nacionalinės įmonės visada laimi sutartis. Manau, kad visi šie aspektai yra labai svarbus ir manau, kad tai būtų labai įdomus duomenys tiek vieš, visies, visai visuomeniai, tiek Europos komisijai. Ataskaitoje taip pat e, kalbama apie komisijos vidinių veiksmų planą, kurį parengė e, regionės politikos generalinis direktoratas 2012 e, metais. Ten kalbama apie 12 priemonių. Ir tik vieną dalį, tik dalį iš tų priemonių mes jau pradėjome įgyvendinti. Manau, kad komisija turėtų imtis daugiau veiksmų šioje srityje ir turėtų skatinti naujų direktyvų įgyvendinimą valstybėse narėse, e, bei turėtų užtikrinti, kad tas įgyvendinimas turėtų teigiamą poveikį. 10 val. atvyk generalinis direktorius, neturime daug laiko, todėl kalbėkite trumpiau, Gair. Aš antradienį negalėjau kalbėti. A, per ilgai kalbėjau, tai nežinau, ar sugebėsiu trumpai kalbėti šiandien. Taigi dokumentai yra puikius. Kai aš dirbau Šiaurės Reino mm, Vestfalijos administracinėse struktūrose ir turėjau paskelbti viešuosius pirkimus tiesiog dėl logotipo sukūrimo, kaina buvo apie 5 5000 eurų ir administracijos vadovas man pateikė tris dokumentų paketus, kuriuose buvo įvairiausių dokumentų aprašančių, kaip reikėtų organizuoti viešuosius pirkimus, kokios ribos ir taip pat limitai. Taigi, labai svarbu, kad tos direktyvos gairės nebūtų per daug sudėtingos, tada klaidų kvota būtų netokia didelė ir reikėtų numatyti ir tą situaciją, kai dėl to perdėto sudėtingumo apskritai visa sistema sužlugtų. Taigi iš tikrųjų mes norėtume, kad viešieji pirkimai būtų organizuojami Europos mastu, tačiau aš vis dėlto norėčiau pasakyti, kad jeigu mes sumažintume tą dokumentų sudėtingumą, jeigu apskritai būtų sumažėtas tų nereikšmingų viešųjų pirkimų kiekis, tai klausiu retoriškai, kada sužlugtų ES vidaus rinka. Aš norėčiau paklausti štai ko. 25 pastaboje jūs kalbate apie tą sudėtingumą. Ir man kyla štai koks klausimas. Jeigu tas sudėtingumas būtų sumažintas, kokio klaidų kiekio sumažėjimo galima tikėtis? Kitas klausimas komisijai. Audito rūmai siūlo imtis labai griežtų priemonių. Iš regioninio fondo tiesiog uh, nubraukti e, išmokas toms valstybėms, kurios nesugebėjo sumažinti klaidų kiekio. Norėčiau paklausti komisijos, kokiu teisiniu pagrindu tai būtų daroma ir kaip greitai būtų imamasi tokios priemonės. O tai reikštų du aspektus. Kada komisija nuspręstų, kad valstybės užsispyrimas toks didelis, kad reikia nutraukti finansavimą ir kaip greitai būtų pradėtos procedūros, jeigu būtų nuspręsta nutraukti lėšų skirimą, per kiek laiko būtų užblokuojimų mokėjimai, per 24 valandas, per vieną parą. Taigi norėčiau pastirauti, kokiu greičiu visą tai būtų daroma. Aš norėčiau kolegoms e, pritarti, kad šita tema iš tikrųjų yra labai svarbi dėl įvairių aspektų ir aš siūlyčiau komitetui toliau domėti šiuo klausimu ir galbūt netgi parengti pranešimą savo iniciatyvą. Mums labai svarbu, kad viešųjų pirkimų procesuose būtų kuo mažiau klaidų. Ir uh, reikėtų pasiekti kuo didesnį patikimumo lygį, todėl mes turėtume įdėmiau sekti šią problemą. Kolegė Valį. Sigrats. Valį. E, Dėkuoju. Bandysiu kalbėti trumpai, kadangi laiko turime nedaug. E, man didelį sudomėjimą e, sukėlė šis pranešimas, todėl kad jame kalbame apie labai svarbę temą. Ji labai aktuali Italijai. Mes kalbame taip pat ir apie sanglaudos fondus, socialinį fondą, regioninės e, plėtros fondą. Manau, kad už jų slypi e, požiūris, tam tikras e, požiūris, teigiamas požiūris į kažkuriuos klientus. Yra tam tikrų ribų, kurias, kurių reikėtų laikytis. Reikėtų laikytis tam tikrų ribų, e, skiriant e, e, sutartis. Taip pat sistema, kalbant apie dokumentus, tikrai nėra labai skaidri. Žmonės, e, matau, kad informuoti apie, pavyzdžiui, futbolą ir kitokius skandalus, bet apie skandalus šioje srityje jie nėra informuoti. Tikrai neteisingai yra tvarkomi sanglaudos e, fondai e, ir regionės plėtros fondas. E, žmonės nežino, kad milijardai eurų ten yra išvaistomi ir e, manau, kad visų pirma reikėtų informuoti viešą visuomenę, e, visuomenę apie būtent šiuos skaičius. Tikrai man kelia susirūpinimą tas faktas, kad apie tai nekalbama. Taip pat dėl tų mokėjimų sustabdymą, jeigu sistema neveikia, aš tam pritariu. Bet jeigu mes neturime visiškai kitokių priemonių e, e, tikrai reikėtų atsižvelgti ir į tą e, faktą. E, manau, kad komisija tikrai turėtų prisidėti prie šių diskusijų ir mano manimų nuomonė savo iniciatyva būtų tikrai labai naudinga. Nereikėtų pamiršti ES biudžeto, su juo susijusių interesų ir tikrai E, reikėtų daryti spaudimą toms šalims, kuriuose e, įsivyravęs klientelizmas ir e, dėrėtų tikrai gerinti fondų panaudojimą piliečiams. Susipažinkite su šio, šio pranešimu, skaičiai tikrai kelia pasibaisėjimą ir aš dėsiu visas pastangas tam, kad piliečiai apie juos būtų informuoti. Manau, kad tai yra didžiulis skandalas. Die Frau Kollegin Schmidt, bitte. Toliau kolegė Šmit. Ačiū. Iš tiesų, dėl e, pakeitimo, kurį e, siūlyčiau dėl elektroninių pirkimų, norėčiau pakalbėti. E, mano gimtajame mieste ir taikoma labai pažangi sistema tiesiog ir, ir labai apmaudu, kad vis, visur kitur negalima to taikyti. Turime e, tik tai ribotą kiekį duomenų ir galbūt ne visose valstybėse narėse žinome kokią situaciją, tačiau jeigu tai pasakytume apie visas, tai kaip dabar vyksta, tai tikrai labai gaila. Ir klaidos kurios aptinkamos turėtų būti mm, taisomos ir, ir kol kas visko to padaryti neįmanoma vien dėl trūkstamų duomenų. Duomenis reikėtų rinkti ir komisijai, ir taip pat pačioms valstybėms narėms geriau tai daryti, administruoti juos, nes viskas taptų žymiai paprasčiau. Ir biudžeto kontrolės reikalavimai Mm, dėl skaidrumo nuolat kartojami, mes juos išsakome, tačiau nelabai kas vyksta, nelabai juos atsižvelgiama. Taigi reikėtų ir išgirsti mus pagaliau ir kažkuriuo metu pasakyti, puiku, štai atsižvelgtai viskas, skaidrumas užtikrintas ir ta geroji praktika ir jos pavyzdžiai kai kuriuose valstybėse narėse turėtų būti labiau skleidžiami. Ir galiu tik pritarti kolegai Gairiui, man irgi įdomu būtų, per kiek laiko galima būtų sustabdyti tą, tuos mokėjimus, pavyzdžiui, nes man atrodo, tas labai svarbu, kuo sparčiau tą galima daryti, tuo spaudimas didesnis būtų valstybei nariai taisyti greičiau padėti ir geriau panaudoti lėšas. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Černecki. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Balčyčiui, norėčiau jį pasveikinti. Tai yra tikrai labai svarbus dokumentas. Aš negiriu paprasčiausiai jūsų, aš tikrai uh, uh, Džiaugiuosi jūsų dokumentu, taip pat norėčiau padėkoti ir kolegai Ovenui iš audito rūmų už jo darbą. E, sutinku su kolega Vali, kad tikrai rinkimų kontekste e, kyla tam tikrų neaiškumų. Šis klausimas e, neaiškus. Viešas viešieji pirkimai yra tokia sritis, kuri tikrai neaiškiai, ypač, pavyzdžiui, Lenkijoje. Ir e, norėčiau taip pat pabrėžti, kad iš tikrųjų šis klausimas yra mažiau aiškus ar labiau aiškus priklausomai nuo to, kas yra valdžioje reikėtų kuo aiškesnių taisyklių, bet mes negalime e, tiesiog e, leisti, kad nuo tų ES taisyklių vėliau gal nukentėtų ir įmonės. Taip pat e, e Gaja teigia, kad reikėtų žengti žingsnį atgal. Manau, kad tai yra gera mintis. Tikrai reikėtų sistemos E, kurią panaudojant galėtume e, aptarti šį klausimą. Galbūt galėtume patvirtinti tam tikras teisiškai e, įpareigojančias rekomendacijas. Manau, kad tai būtų svarbu. Esu įsitikinęs, kad tai yra svarbus klausimas e, ir jis svarbus ne tik Europos Sąjungai. Bet mes, pavyzdžiui, esame surengę AFIT posėdį, kur e, e, ponas Basfelde pristatė pranešimą apie ES ir Kinijos santykius. Ir vienas iš svarbių klausimų, jautrių klausimų buvo ES e, pateikimas, galėjimas pasinaudoti Kinijos rinką ir keblumai, kurie ten kyla Praktiškai šiuo metu ES beveik negali patekti į Kinijos rinką. E, taigi tokie klausimai galėtų būti labai svarbus europiečiams. Komisijos vardu kalbės Vila Franka, Zeibert ir Regi ir uh, augimo departamento atstovai. Norėčiau, kad jūs ne tik perskaitytumėte tai, ką pasiūrėšėte, bet ir atsakytumėte klausimus. Kas pirmas pralauštadus? Eh, grazie, prezidente, onorevoli. Dėkoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, Diegė Regio vardu norėčiau padėkoti teis, mm, audito rūmams eh, ir ponui Uvin Oven už pranešimą už ataskaitą. Ir taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjui e, Balčyčiui. E, bendradarbiavome su jais abiejais, su jais abiem ir manome, kad rekomendacijos tikrai labai svarbios. Komisija atsižvelgia į visas jūsų rekomendacijas. Kolega Frank Seber yra audito direktorius regio e, direktorate ir kolega François Arbu taip pat jums atsakys į tam tikrus e, specifinius klausimus. Na, o dabar norėčiau jums pasakyti, kurie mano manimo yra svarbiausia elementai. Po šios ataskaitos bus pokyčių e, ir kokie tie pokyčiai galėtų būti. Visų pirma, mes padarėme išvadas, remdamiesi šiomis ataskaitomis, kad svarbu vesti daugiau diskusijų, e, daugiau diskusijų viešoje erdvėje apie komisijos vaidmenį e, viešuose pirkimuose ir struktūrinių fondų valdyme. Manau, kad jau buvo aktyviai bendradarbiaujama su struktūrinių fondų generaliniu direktoratu ir su GROW e, generaliniu direktoratu, kuris atsakingas už viešuosius pirkimus. Bet mes supratome, kad diskusijų reikia dar daugiau, reikia jas perkelti į aukštesnį lygį. Štai dėl ko pasitelksime ir komisijos narius, Korina Kretsu ir Biankovska, e, tam, kad šios komisijos narys susitikinėtų reguliariai. Pirmasis susitikimas e, taip pat vyks ir kartu su ponu Vinu Auvenu. Šis susitikimas vyks gruodžio pirmą dieną. Mes aptarsime, kokia yra situacija, kas jau buvo gyventinta, ko dar nebuvo gyventinta, ką padarė valstybės narės ir kokie turėtų būti tolesni veiksmai. Svarbiausias šio bendradarbiavimo aspektas šiuo metu yra tiesiog išsiaiškinti kiek dar trūksta, e, prisiderin, norint prisiderinti prie ex ante e, iš ankstinių e, sąlygų. 12 valstybių narių nebuvo prisiderinusios, netitiko tų reikalavimų, 3 valstybės narės jau ėmėsi reikiamų veiksmų, na ir dar lieka tos kitos valstybės, kurios neatitinka reikalavimų, neprisitaikė prie tų reikalavimų. Mes susitarėme su kiekviena ta valstybė narė dėl atskirų veiksmų planų. E, E, kai kurie šių veiksmų planų yra tikrai labai e, išsamus, juose kalbama apie tai, kad e, reikėtų gerinti viešų pirkimų darbų, darb, viešus pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, kovą su sukčiavimu ir taip toliau. Mes sutarėme su komisijos narėmis, kad per e, kelius mėnesius, per du mėnesius e, šie du e, E, direktoratai e, parengs schemą, sistemą, e, kaip reikėtų gyventi šią sistemą iki 2016 metų pabaigos. Ir mes turėsime įvertinti, ar jau buvo pristaikyta prie tų iš ankstinių ex-ante sąlygų ir kad bus galima tinkamai panaudoti struktūrinių fondų lėšas. E, E, šiuo metu yra pasikei, pasikeitęs santykis, bendradarbiavimo santykis tarp generalinių direktoratų. E, šių diskusijų metu pamatėme, kad e, klausimas nėra tik struktūriniai fondai. Svarbiausias klausimas yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Norėčiau dar pakomentuoti kai ką, ką sakė E, parlamento nariai. Viešieji pirkimai yra svarbus, todėl kad jie yra susiję su e, veiksmingu viešų lėšų panaudojimu, bet jie taip pat yra e, svarbus ir todėl, kad per viešų pirkimų priemonę galima užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų atsirasti ir dėl ko galėtų atsirasti sukčiavimo atveju. Norėčiau uh, pabrėžti, kad komisija tikrai žengė svarbių žingsnių į priekį. Surengė konferencijas, man rodos, 12 valstybių narių, 12 valstybių narių buvo kalbama apie kovą su korupcija. Taigi, baigsiu pasakydama, kad tai yra svarbi tema. Baigdama, pabrėšiu, kad e, mes tikrai labai gerai bendradarbiaujame ir e, išsamei išanalizuosime šį vidinį veiksmų planą. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Good morning, everybody. I would like also to... Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, dėkoju tikrai E, už tai, kad buvome įvertinti ir, ir mes, ir, ir, ir norime ir patys savo ruoštą įvertinti ponaviną iš audito rūmų už, už puikią ataskaitą, nes mums taip pat atrodo, kad reikia kartu dirbti. Ačiū be abejo ir pranešėjai, ponui Balčyčiui, už gerą darbo dokumentą. O tikrai laiko nedaug, taigi aš e, trumpai. Kas pasakytina, mano ruoštų yra tai, kad audito srityje mes jau daugiau nei dešimt metų darbuojamės e, viešųjų pirkimų e, srity, e, tikriname, imamės, siūlome prevencinės priemonės, be kita ko ir prevencinių priemonių srityje jau yra labiau koordinuojamasi tarp generalinių direktoratų pagal mūsų numatytą veiksmų planą. Mes viską žvelgiame tiesiog plačiau jau dabar, o kalbant apie tą audito pusę, didžiuojuosi iš tikrųjų pasiektais rezultatais per dešimtį metų. Keli pavyzdžiai dėl mūsų vykdomo audito ir aptinkamų klaidų, direktyvų taikymo pavyzdžiai arba tiesiog viešųjų pirkimų netinkamo organizavimo klaidų, kurias aptinkame, mes jau galėjome patobulinti sistemas ir tai kaip tai vyksta visas daugelie valstybių e, narių. Pavyzdžiui, 2003 metais Graikijoje e, buvo kai kurių pažeidimų ir mes tiesiog iš esmės paprašėme pakeisti e, įgyvendinimo aspektus, kai kurios susijusius su, su sanglaudos fondų lėšų panaudojimu ir 500 milijonų eurų tuo metu e, buvo netink, netinkamai panaudoti, o veiksmų planas, kurį turime, mm, numato taip pat ir vizitus į, į, į konkrečiai vietoje patikrinimus ir Ispanijoje, pavyzdžiui, pusantro milijardo netgi e, buvo netitikimų e, rasta vertės 2013 e, metais. Ispanai pakeitė sistemą, kad, kad būtų išvengta kartojimuose tokių pačių klaidų. Ir Taip pat dar priminčiau ir Lenkijos veiksmų planą mm, penktiems šeštiems metams, kai pavyko taip pat aptikti labai reikšmingų klaidų ir reikėjo padaryti kai kurias finansinės korekcijas labai smarkės Lenkijoje ir tai taip pat lėmė sistemos mm, pakeitimus. Taigi visi tie pavyzdžiai rodo, kad mes aktyviai imamės savo rolės ir vykstam į valstybės narės, tengiamės parodyti tas klaidas, visas, viskas yra koordinuojama tarpusavyje. Visos tos priemonės ir, ir galvojama ne tik apie audito pusę, bet taip pat ir apie prevencinę pusę. Buvo klausimas, ką, ką galime padaryti, kaip sustabdyti tos mokėjimus, ar kiek greitai tai padaryti. Žinote, kad generalinis direktorius DEFA kaip tik atvyks šiandieną po pietų pas jūs, pristatys savo ataskaitą ir praėjusiais metais jau tą patį sakė ir šiandien pakartos, manau. Tie, e, įsikišimai pagal atitinkamą reglamentą numato, kad jeigu yra kokiu nors rimtų pažydimų, mes tiesiog tuo pat metu, to jau pat galime stabdyti mokėjimus ir net naujinti jų tol, kol jau turime akivaizdžių įrodymų, kad sistemos e, klaidos yra pataisytos, kad, e, kad, kad tai jau įvyko ir praeitie, matote, kad pavyzdžių sėkmingų buvo. Ir mano kolegė jau aiškino, kad yra kai kurios eksante prielaidos iš ankstinės sąlygos naujam programavimo laikotarpį. Ir esame numatę iki 2016 metų pabaigos, e, kad būtų įgyvendintas veiksmų planas galutinai, kad veiksmingai būtų organizuojami viešieji pirkimai. Jeigu taip nevyks, komisija turės tiesiog sustabdyti mokėjimus iš e, fondų. Mes tiesiog patys esame numatę savo tokį saugiklį, kad turėsime privalomą tvarką tiesiog stabdyti mokėjimus, jeigu kažkas ne taip. Bet be abejo, mūsų visų interesas yra iš tikrųjų plėtoti sistemas taip, kad, kad viskas vyktų sklandžiai na, ir tikimės iki 2016 metų pabaigos pasiekti rezultatą. Um, Growth, of... Ačiū. Pone pirmininkė, augimo generalinis direktoratas, kuris taip pat kūruoja ir su sanglaudos lėšomis, struktūrinių fondų lėšomis e, susijusias sritis, e, taip pat rūpinasi visais tais klausimais ir dėl to, kas pasakytina apie sanglaudos fondų panaudojimą, lėšų panaudojimą, reikia iš tiesų žvelgti ir plačiau negu vien tik tai sanglaudos fondas. 2,3 trilijono eurų, tokia yra suma, kasmet skiriama e, viešųjų pirkimų e, srityje. Ir apskritai rūpinamės viešųjų pirkimų sistemos priežiūrą. Ir žinome, kad viešųjų pirkimų veiksmingas, viešųjų pirkimų veiksmingas vykdymas tikrai turi įtakos tam, kaip yra panaudojamos e, lėšos. Komisijos narė Bienkovska jau yra akcentavusi tos pačius dalykus ir bendradarbiavimo svarbą. Ir mes visiškai sutinkame su analizė ir išvadomis padarytomis dėl priežasčių, dėl ko kyla tos klaidos, iš tiesų ne visada uh, ir turima ir reikiamų įgūdžių, kai kito profesionalumo elemento trūksta, iš tiesų klaidų yra daugiau ir tada susidurama ir, ir su korupcijos atvejais netgi. Mes rūpinamės tuo, kad valstybės narės siektų, kad profesionaliai vyktų uh, konkursai, viešieji pirkimai. Ir ypatingai stengiamės taikyti būtent kiekvienai valstybinariai pritaikytus sprendimus tokiais atvejais. Yra kai kurių iššūkių, kurie susiję su konkrečiom valstybėm narėm ir mes tuomet galime su jomis bendradarbiaudamos siūlyti ir konkrečius problemų sprendimo būdus. 2016 metai, aišku, yra labai svarbus momentas dėl eksante sąlygų išpildymo. Na, bet žinoma, visi norime, kad viešųjų pirkimų sistema veiktų gerai, sklandžiai, kad jį būtų patikima. Ir, ir ne tik klaidas reikėtų stengtis aptikti, bet pažiūrėti ir į tai, kaip yra panaudojamos lėšos skiriamos valstybėse narėse. Būtų gerai, jeigu duomenys būtų e, renkami patikimiau, kad jos būtų galima palyginti ir išnaudoti tiesiog visas duomenų analizės galimybės reikėtų. Dar gal porą minučių, jeigu galėtumėte man skirti, bandysiu sureaguoti į pono Dejong pastabas dėl naujų taisyklių, kurios iki 16 metų balandžio turėtų įsigalioti, tikslas yra siekti užtikrinti gerą prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie viešųjų pirkimų sistemos. Aš neišsiplėsiu, bet tai tikrai labai svarbi priemonė. Ir pirmą kartą apskritai ES um, teisėkuros istorijoje jau yra numatytas direktyvoje e, tekstas, tam tikras susijęs su interesų konfliktais, kai mėginama e, rasti mechanizmą, kaip e, aptikti tos interesų konfliktus, kaip kas teikia ataskaitas apie tai ir kaip jų išvengti. Dėl to, kad sistemo, sistema turėtų būti skaidri ir, ir veiksminga, taip pat ir kai kalbam apie mažų sumų, mažos vertės viešos, viešuosius pirkimus, tai irgi mes stengiamės į tą tikslą atsižvelgti, bent jau esame tai numatę savo veiksmų plane. Dėkuoju. Dėkuoju kolega Auen, trumpam komentaru žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, aš norėčiau padėkoti nariams už palankų vertinimą, taip pat komisijos nariams už papildomą informaciją. Dejong e, išryškino būtinybę užtikrinti prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat buvo kalbama apie supaprastas procedūras. Ir e, Inko komitete aš būsiu kito mėnesio 9 dieną dar kartą aptariant šitą pranešimą. Iš tikrųjų labai svarbu, kad komisija ir valstybės narės tiksliai sektų, kaip yra gyvenamos nuostatos dėl viešųjų pirkimų ir Kita mėnesį mes paskelbsime mūsų metinę ataskaitą ir gaila, kad metinė ataskaita tai vėl atsispindės pakankamai nemalonus skaičiai dėl klaidų kiekio. Dėl e, sutarčių sudaromų dažnai su nacionalinėmis e, bendrovėmis. Pateiksiu pavyzdį, kodėl kartais tą ta minimali riba yra žemesnė negu yra numatyta išeitinė riba. Aš tiesiog norėčiau nurodyti atitinkamą e, punktą mūsų ataskaitoje, kur apie tai kalbama. Dėl sudėtingumo. Jeigu įgyvendinimas yra tinkamas, tai naujos gairės iš tikrųjų bus naudingos įgyvendinant viešųjų pirkimų įstatymą apskritai, nežiūrint sudėtingumo. Iš tikrųjų, ekonomiškai viešieji pirkimai yra labai svarbus. Jeigu pažvelgtume į kontraktų vertę, tai ko gero viešųjų pirkimų procedūromis maždaug 20 procentų uh, Mm, BVP sumos tenka viešiesiems pirkimams. Taigi dialogas turėtų būti tęsiamas e, toliau. Mes iš tikrųjų e, laukiame dviejų komisijos atstovų susitikimo su mumis artimiausiais mėnesiais ir mes tikimės bendradarbiauti įgyveninami konstruktyvę politiką. Ponas Gairis rekomendavo laikytis griežto požiūrio. Iš tikrųjų, teisės aktai yra labai aiškus, dėl to, jeigu iš ankstinės sąlygos bus neįvykdytos iki nusito momento, tai komisija turės imtis ir imtis griežtų veiksmų, taigi reikia vadovautis meduolio ir botago principu. Ir Baigdamas norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą iš komisijos išgirdau, tai 12 valstybių neįgyvenino eksante sąlygo, sąlygų. Iš tikrųjų norėčiau sužinoti, kas yra tos trys naujos valstybės, apie kurias aš nebuvau informuotas, nes mūsų manimų devynios iš tų dvylika nesilaiko eksantės sąlygų, o tai reiškia, kad rizikuojame labai didelę e, galimai neteisingų panaudotų lėšų sumą. Dėkuoju. Kolega Balčytis, for... Kolega Balčytis labai trumpai. Labai trumpai. Tai kalbant apie komisijos atsakymus ir pasiūlymus, kad reikėtų daugiau diskusijų viešoje erdvėje, šito klausimo manau, kad reikia mažiau kalbų, reikia daugiau darbų. Ir tikrai reikia pasveikinti, kad kai kurie jau žingsniai padaryti. Mes, mano dokumentas bus vienas lapas į e, Europos komisijos ataskaitą 2014 metų. Vienas lapelis. Jį pamatys ar nepamatys. Yra kai sako komisijos reikalas. Mes nekalbam apie tai, kad 115 institucijų teikia įvairią informaciją. Yra valstybėse narėse audito institucijos. Todėl e, labai trumpai noriu padėkoti visiems, kurie sakėt savo mintis. Dar kartą manau, kad mes atsižvelgsime tai, kas buvo pasakyta, bet, gerbimo pirmininkė, gal mes galėtumėm sekantį metam numatyti rimtą dokumentą. Ne tik tais darbo dokumentą, bet kokią rimtą ataskaitą, kurioje panagrinėtumėm viešųjų pirkimų uh, sistemos veikimą pas mus Europos Sąjungoje ir aš manau, kad būtų žymiai daugiau laiko ir tai dokumentas turėtų visiškai kitokį įtaką į bendrus reikalus. Ačiū. Dėkoju už šitą įdomų, svarbų pranešimą, dėkoju už diskusiją, stebėsime įvykius e, toliau. Norėčiau pasakyti, kad antrąjį darbuotvės klausimą šiek tiek atkeliame, kadangi pakeitimai gali būti pakeitimi, pateikiami iki 28 spalio, o dabar mes pasikeisime nuomonėmis su generaliniu sekretoriumi. Aš norėčiau pasakyti, kad labai nemandagu versti 50 minučių laukti, nesuteikiant galimybės mapti Šitas komitetas yra atsakingas ne tik tai už laiko kontrolę, bet už biudžeto kontrolę. Taigi, aš linkiu Jums ko geriausios sėkmės vykdant Jūsų darbo atvarkę. Atsiprašau, laikas mus spaudžia ir aš esu priversta atidėti šitą klausimą kitoms diskusijoms, tuo labiau, kad šiandien dar diskutuosime su svečiais iš Luxemburgo. Labai atsiprašome, kadangi neturime tiesiog laiko parlamentarai yra tokie, kokie yra, negaliu žinoti, kuris ir kiek laiko kalbės. Taigi mes e, dabar aptarėme, aptarėme labai svarbę viešųjų pirkimų temą. Taigi parlamento ataskaitos arba biudžeto patvirtinimas ir tolesnės priemonės. Pranešėjas Barnio. Barnio. Voilà. Oui, je n'ai pas le bouton. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire. Pone pirmininkė, gerbiamas e, generalinis sekretorius, visų pirma norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už dokumentą, kurį jūs atsintėte, e, sureaguodamas į e, balandžio 29 dienos parlamento patvirtą dokumentą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš esu pranešėjas. Manau, kad svarbu pabrėžti, kad e, parlamentas laikėsi tam tikrų biudžeto apribojimų. Pavyzdžiui, 5 procentais buvo sumažintos išlaidos, e, kelionių išlaidos, mes sutaupėme 4, daugiau negu 4 milijonus eurų 2013 metais, taip pat apkarpėme 25 milijonais eurų 13 metais vertimo išlaidas, sumažinome biudžetą skirtą Europarl televizijai e, 13 e, mm, e, metais, bet e, buvo daugiau vaizdo įrašų pažiūrėta. 2012 metais jų buvo peržiūrėta 53 tūkstančiai, o 13 400 tūkstančių. Buvo e, atsižvelgta į daug reikalavimų. E, norėčiau pateikti komentarų apie e, tai, kur dar būtų galima geriau valdyti viešasias lėšas. Visų pirma, norėčiau e, paminėti ES istorijos namus. Tai yra svarbi iniciatyva, bet jim kainuos mažiau. E, anksčiau kainavo 56,2 milijonus eurų, dabar galbūt kainuos 54 milijonus eurų. Tai yra tiesiog sumažėjo būtent e, numatyta, e, numatytos išlaidos, kiek galėtų kainuoti 2017 metais. Ši iniciatyva turėtų būti įgyvendinta. E, gaila, kad Belgija 35 ataskaitoje nenurodo kad e, parlamentas dar nesikreipė į Belgijos institucijas. E, svarbu būtų susipažinti su Belgijos Briuselio nuomonė, ji turėtų e, būti išreikšta, nes šie Europos namai taip pat bus svarbus Briuseliui kaip miestui kitos e, valstybės taip pat gali dalyvauti šiame projekte. Dėl to buvo sudaryta tarp institucinėje sutartis, susitarimas Europos komisija. Taigi būtų galima įtraukti ir kitas valstybės narės e, ir manau, kad taip pasirastų naujų ryšių, nauja sinergija. Dar viena pastaba. E, dėl viešųjų rinkų 39 procentai sutarčių 2013 metais buvo patvirtinti išimtinė procedūra ir jų vertė buvo daugiau negu 12 milijonų eurų ir aš didžio, nemažu, kai, kur, kai kurių šių kontraktų vertė. Manau, kad tai yra per daug. E, ir pavyzdžiui, vienas tyrimas, kuri, kurio metu buvo du mėnesius vykdoma analizė, biudžeto analizė, e, jo vertė buvo 68 milijonai eurų, tai yra daug. E, mm, kaip būtų galima geriau paskirstyti užduotis, e, vidaus užduotis ir išorės užduotis Europos parlamente ir kaip būtų geriau vykdyti, galima vykdyti šiuos tyrimus. Dar vienas klausimas - moterų vyrų lygybė. E, mm, asmenų, kurie turi vadovaujamasias pareigas moterų yra tikrai nedaug. Pavyzdžiui, generalinių direktorių tarpė jų yra tik 33 procentai. Taigi jūs teigiate, kad situacija prastėja E, per 18 e, mėnesių tik 13 e, vietų buvo skirta moterims vadovaujamuose postuose. Kaip jūs planuojate gerti šią situaciją ateityje? Kaip galime užtikrinti, kad būtų laikomasi vyrų ir moterų lygybės Europos visuomenėje? Dar vienas komentaras. Jūs ataskaitoje rašote, kad atsižvelgite į tai, kad e, e, reikia stiprinti vietos asistentų įdarbinimą, daugiau jų įdarbinti, kaip kad aš jau rekomendavau dokumente balandžio mėnesį. E, e nes jų jau atsirado daugiau, net 43 vietoj nulio. Taigi, manau, kad e, reikėtų atsižvelgti į šį klausimą ir ateityje. Mm, taip pat, kalbant apie e, e, vizitus. E, grinaisiais pinigais e, labai daug lėšų skiriama vizit, vizitams, vizituojančioms grupėms Europos parlamente. Pavyzdžiui, 13 metais 63 procentai e, tų e, subsidijų, tų, tos paramos buvo grin, duota grinais. Norėtume, kad būtų atsisakoma e, būtent e, šios e, praktikos. Taigi tiek e, Pone pirmininkė ir e, gerbiamas generalinis sekretoriau, norėjau šį kartą pasakyti, dėkoju Jums. Ačiū, be abejo, dėkojame ir um, parlamento administracijai. 49 puslapiai e, yra viso dokumento apimtis ir dėkoju taip pat ir kitiems, e, kurie prisidėjo prie to reikia pasakyti, kad labai esminis dar tas klausimas rekomendacijose ir, ir kaip tik labai svarbus, kurį reikia aptarti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai atkreipsiu dėmesį į kai kurios, kai kurios bendro pobūdžio pastebėjimus, įvykių raidą pastarųjų savaičių ar dienų ir paskui jau pereisiu prie konkretesnių klausimų pirmininkės ir pranešėjo, paskui matyti dar bus ir bendra, bendra diskusija. Taigi, kas mums labiausiai rūpėjo, kas mus domino ir apie ką jau buvo užsiminta, saugumo aspektas. Džiugu, kad kaip ir anksčiau, taip ir iki šiol Belgijos valstybė, pati Belgija tiesiog žymiai rimčiau jau imasi veiksmų aukštesniam lygiai, nes yra buvę labai mm, rimtų atvejų susijusių su saugumu ir anksčiau mm, tikrai buvo kai kurių keblumų ir vis, ir vis labiau e, juntame tai, kad, kad suvokiama, jog Europos parlamentas turi būti saugomas labiau, be kita ko net ir Mm, ginkluoti, tai galėtų būti e, apsauginiai ir mes tikrai ne visada galime vien vidaus ištekliais pasikliauti, tad labai džiaugiamės tuo, kad Belgijos vyriausybė vis dėlto tą aukštesnį apsaugos lygį mums numatė. Ir, ir tai yra tikrai reikšmingas žingsnis pirmin. Dar galiu paminėti, kas ir jūsų ataskaitoje atsispindi, jog Piras nusprendė dėl anglies dvideginio vadinamojo offsetting, kai tai reikš, jog tiek parlamento, tiek, tiek narių m, mm, veikla bus į, į parlamento narių veiklą irgi bus atsižvelgiama, galvojant apie vadinamai offsetting, kad kažkaip kompensuotume e, dioksido išmetimus kainos už tai e, yra tikrai, tikrai, tikrai žymiai žemesnės negu, negu dar prieš keletą metų. Dėl vieno langelio principo dar šiek tiek informacijos. Šiuo metu vykdome apklausą narių dėl to, ar patenkinti jie tuo mūsų langeliu e, informacijos tašku. Kol kas duomenys rodo, kad 93 procentai narių yra patenkinti veikiančią sistemą. Ir jeigu taip iš tiesų pasitvirtins, iš, iš analizavus visų anketų duomenis, tai ir toliau palaikysime tą informacijos tašką, kad nebereikėtų nariams ieškoti patiems dar vienur kitur informacijos, į kur į ką kreipti, kas čia kaip vyksta. Tiesiog administracija pati irgi žinos, kad svarbu yra, yra turėti tą informacijos tašką. Viena. Dėl išmokų grinais lankytojams pirmininkė irgi jau sakė visiškai teisingai, kad, kad čia yra toks vienas iš kritinių jau veiksmų, e, sakykim taip, audito kontekste. Ir aš jau irgi pats esu sakęs, kad, kad reikėtų tos, tas išmokas grinais panaikinti, ypatingai kai tai yra 16 milijonų eurų. Šitokios sumos 16 milijonų eurų grinais išmokame ir kartais tai būna 10 tūkstančių, 15 tūkstančių, visai nemažos atskiros sumos ir nelabai suderinama su dabartinė padėtimi, tai net ir galvojant apie saugumo aspektą ir toliau taip daryti. E, be abejo, viską galima juk ir bankų pavedimai sutvarkyti. pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad dabartiniai duomenys rodo, jog Europos istorijos e, namų statyba, e, nu, statybai bus naudojami 2 milijonai, bus naudota 2 milijonai eurų mažiau regis, negu kad numatyta samatoje. Labai neįprasta, nes jau esam pripratę, kad e, samatos visuomet būna mažesnės iš tikrųjų negu faktinės išlaidos, bet tikimės, kad iš tiesų taip ir bus, kad samatos neviršime, ne, neviršysime. Toliau valgyklos ir čia, ir taip pat ir biudžeto reikalų komitete esame pranešę apie tai, kad yra naujas e, paslaugų teikėjas, bet nuo 2016 metų dar ir nulinėme aukšte atsiras dar, dar du restoranai ir tuomet atsiras ir, ir šiokia tokia konkurencija tarp maisto tiekėjų parlamente. Ir, ir dar pakalbėsiu apie vieną sprendimą biuro, kuris buvo priimtas Liepos mėnesį, taigi ir biudžeto vykdymo procedūroje dar neatsispindėjo, negalėjo atsispindėti, buvo nuspręsta, kad Konrado Adenauerio pastato plėtra Luksemburgė bus organizuojama taip, kad naujo pastato renovacijos atsisakysime ir prasidėjus naujai kadencijai, tuomet apsvarstysime, kaip, kaip daryti. 60 7 milijonus eurų. E, tai tai sutaupys mums ir kodėl apskritai taip nusprendėme. Norime, kad visi darbuotojai naujajame pastate mm, galėtų dirbti ir tada, beprasidedant naujai kadencijai, jau spręsime dėl darbuotojų poreikio. E, realaus vidurio ir ilguoju laikotarpiu, tačiau manome, kad turėtų užtekti to naujojo pastato. Įrengsime tiesiog daugiau gal ir biurų ir tuos 67 milijonus apskritai sutaupysime ilgalaikė perspektyvoje. Aišku, viskas priklausys ir nuo to, ar, ar bus dar organizuojami kokie nors plėtros projektai. Paprastai 125 darbuotojai tuomet E, papildomai turėtų dirbti Luksemburge, visų pirma dėl vertimo tarnybos, nes kiekvienai naujai kalbai reikia 150 maždaug darbuotojų naujų e, vertimo tarnyboje, tačiau taip pat ir personalo pajėgumai, informacinių technologijų specialistų e, skaičius plečiamas. Taigi 67 tos milijonus mes panaudosime tik tada, jeigu matysis, kad tikrai reikia tą sumą pajudinti. Ir dar norėčiau padėkoti už puikų darbą kartu su pranešėju. Tikrai visos procedūros metu puikiai bendravome dėl Europos istorijos namų ir galimybės Belgijai įsitraukti į procesą mes įvertinome tą galimybę dar, dar iki priimant sprendimą dėl Europos istorijos namų ir Belgija. Belgijos karalystė nusprendė nedalyvauti, taigi pirmuoju etapu e, lyg ir patyrėm nesėkmę, paskui, pirmininkaujant Hansu Gertui Pöteringui, vėl užmėgstas ryšys buvo to klausimu ir tada vis dėlto e, E, priimtas sprendimas, kad e, mes patys tuomet imsimės reikalo ir džiugu, kad bent jau komisija, kad ir ribotai, bet bent jau vis tiek prisideda prie e, išlaidų. 800 tūkstančių eurų komisija skirs ir tai reikš, kad septynės dienas per savaitę galės dirbti tie namai, Europos istorijos namai, priimti lankytojus ir mm, taip jau yra, kad e, nedalyvaus Belgija finansuojant šį projektą. Finansų reglamente yra numatyti 39 procentai. Toks rodiklis, kalbant apie sutartis, bet čia mat, matuojamas e, bendras jų skaičius ir atsakingas yra Forum Marché Public viešųjų viešosios viešosios rinkos tarnyba. Žiūrėsime, ar iš, pavyks laikytis to skaičiaus dėl išorės tyrimų. funkcijų, kompetencijų pasiskirstimas numato, kad e, tyrimų tarnyba kurs galbūt produktus konkrečiai nariams, ar kaip čia teiks paslaugas nariams, kurie gal nėra ekspertai kokio nors dosie klausimų, bet vis dėlto, pavyzdžiui, turi priimti sprendimus frakcijoje, plenarinių sesijų metu ir, ir turės paaiškinti savo sprendimą piliečiams ar, ar spaudai. Taigi tie politikos plėtros departamento produktai ir teikiamos paslaugos bus, bus kitokios, detalesnės, orientuotos į komitetus, jų pranešėjus, šešėlinius pranešėjus, tai aišku ir kainuos daugiau. Bet aišku, mes ir toliau akilai stebėsime tą užduočių pasiskirstimą ir biuras yra numatęs įvertinti laikui bėgant ar apskritai tai pasitvirtino to, toks projektas, ar, ar reikia kokiu nors pakeitimų. Toliau dėl lygių galimybių užtikrinimo, jeigu pažvelgsim į kiek ilgesnę perspektyvą minėjo 2013 metus, bet jeigu imsime ilgesnę, ilgesnį laikotarpį, tai iki 2004 arba, arba iki 2003 gal metų reikia sakyti, neturėjome nei vienos moters generalinio direktorato vadovės, 2005-aisiais pirmoji paskirta, o šiandieną keturios vadovės yra tai yra apie trečdalis, ketvirtoji šiuo metu dar tik laikinai įdarbinta, tačiau dalyvauja ir konkurse dėl nuolatinės pozicijos. Labai džiugu, kad teiraujatės to, nes manau, kad diskusijai tokie postumiai iš išorės tikrai labai naudingi ir duoda šiokių tokių paskatų. Galbūt bus galima net ir tą trečdalio rodiklį viršyti. Taip pat ir kitur daroma nemaža pažanga. Prieš keletą metų teisės tarnyboje nebuvo nei vienos vadovaujančios moters, dabar jau štai 50 procentų beveik rodiklis moterų vadovių teisės tarnyboje. Kai aš pradėjau dirbti šiuose pareigose, nebuvo ne vienos moters tarnybos vadovės išorės ryšių generalinėme direktorate. O dabar jau ir vėl judam link trečdalio, gal net ir virš to skaičiaus. Inžinieriai, architektai be abejo irgi neturėjo vadovės moters, dabar jau kaip tik moteris paskirta vadovauti. Todėl matyti, kad pažanga daroma, aišku, reikia eiti ir toliau, bet labai svarbu, kad nėra jokios sferos kūruojamos mūsų rūmuose, kur dominuoja vien tik vyrai. Ir man atrodo svarbu, kad, vat, kad štai ir teisės tarnyboje, ir generaliniuose direktoratuose, kai kuriuose, mm, tose anksčiau tradiciškai vyriškose tarnybose atsirado vadovių moterų. Asistentai ir, ir vietoje dirbantis asistentai, pagalbininkai paminėti jau anksčiau biudžeto reikalų komitete irgi kalbėjome apie tai. Aš siūliau ir turiu kai kurios pasiūlymus, pastaruoju metu jie, jie labai intensyviai buvo aptarinėjami. Uh, bet dar sprendimų nepriimta. Tiesiog numatome skirti tam tikrą mm, mažiausią sumą, kurią, kurią reikėtų, reikėtų išleisti būtent asistentams, jų atlyginimams dėl tų mm, mažų atlyginimų. Daug kas sako, kad mūsų vidaus taisyklės tiesiog tai lėmė. Ir, ir pavyzdžiui, Lenkai kolegos ar, ar, ar Čekai tiesiog pagalvojo, jeigu aš mažai moku, galiu, galiu daugiau tada turėti asistentų. Bet vis dėlto norime, kad personalas būtų kvalifikuotas jau geriau mažiau tų asistentų, bet tikrai profesionalių. Bet suprantame, kad tokios taisyklės tikrai sukėlė kai kurių keblumų ir, ir nulėmė kai kurios nukrypimus tose šalyse, kur atlyginimas vietos yra gana mažas, vidutiniškas, stengsimės padaryti taip, kad na, tikrai nevyktų tokia masinė, e, toks masinis įdarbinimas darbuotojų papildomų, bet tiesiog būtų keli, vietoje dirbtų keli, kurie būtų tikrai savo srities profesionalai ir per ateinančius keliarius metus tikiuosi, kad jau klausimas bus galutinai išspręstas dėl banko pavedimų, jau pasisakiau, esu pateikęs tą pasiūlymą ir tikrai manau, kad ilgiau nebegalime toliau tęsti prastinės praktikos. Aš jau prieš keletą metų priteikiau tą pasiūlymą, tik tada daugumos nesusilaukė. Tas pasiūlymas labai tikiuosi, kad dabar jau bus kitaip. Ačiū. Pagėdaujančių kalbėti yra labai daug. Prašau iš visų jūsų kalbėti kuo trumpiau, kadangi turėsiu stabdyti juos. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, gracias al secretario general por. Eh, Aš taip pat norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už tai, kad atvykote. Pasikalbėti ir kaip e, jūs ketinate dirbti toliau. Iš tikrųjų, reikėtų pagerinti biudžeto įgyveninimo mm, e, situaciją. Ir taip pat dėkoju, kad jūs esate nusteikę atsakyti į klausimus. Reikalinga mums daugiau užsamesnios informacijos, kadangi kai kurie jūsų atsakymai nėra tokie tikslai. Galbūt tie, kas rengia atsakymus, ne, netiksliai suformulavo atsakymus į parlamentarų klausimus, kadangi juos atsakyti nėra taip lengva. Jūs sakot, kad strateginio e, įgyvendinimo plano įgyvendinimas yra nebrangus, kadangi lėšos maždaug nėra įspūdingos. Tačiau teikti, kad tai vis, visai nieko nekainavo, negalima teikti. Ir knyga kainuoja. Tačiau jūs suformulavote taip, tarsi tai visiškai nieko nekainavo. O po to jūs pakomentavote, kad vis dėlto tam tikros kainos tam tikrai kaštai kilo, tačiau jūs e, nepatiksinote, kiek kas kainavo, jūs kalbėjote apie keletą ekspertų, apie sumas, kurios buvo nežymios, e, tik tai keleto tūkstančių eurų vertės. Taigi, jūs e, į tokius klausimus tiksliai neatsakėte, tačiau kita vertus jūs kalbėjote apie konkrečias išlaidas Aš norėčiau paklausti, kiek kainavo visos strategijos įgyvendinimas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie asistentus. Čia susidurime su nedėlė problema. Jūs ją žinote taipogi. Būtent, kad mes dėl strateginių samprotavimų 14 metais vienu mėnesiu panksinome rinkimus. Asistentams dėl to kilo problemų, kadangi kai kurie paprašė netgi kompensacijos. O dabar jūs sakote, kad lėšų pakanka, tačiau jūsų atsakymas nebuvo visiškai aiškus. Norėčiau, kad jūs paaiškintumėte situaciją dėl asistentų teisių. Uh, išsaugojimo. Jeigu asistentai buvo atrinkti ir buvo su jais pasiūlyta sutartis, tai reikėjo laikyti sutarčių nuostatų. Dėl kelionės kaštų ir kalbų kursų. Iš tikrųjų, reikėtų atsižvelgti į susidariusią situaciją, besikeičiančią situaciją. Žinoma, jūs vadovaujate tai administracijai, ir administracija turi veikti nepriekaištingai. Tačiau mūsų asistentai, mūsų frakcijų darbuotojai dirba visai kitokiu grafiku, kartais tenka frakcijoms ir komitetams dirbti vakarais ir todėl reikėtų į tai atsižvelgti. Pavyzdžiui, mano šalyje posėdžiai prasideda po pietų ir tunka iki vidurnakčio. Todėl būtų naudinga ir rekomenduotina su asistentų atstovais aptarti situaciją, kalbos kursų klausimą, taip pat e, kelionės išlaidų kompensavimo klausimą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie strateginio įgyvendinimo e, dokumentą tikrųjų, aš jam pritariau ir maniau, kad e, jisai yra naudingas, o dabar visa tai kažkaip susilpnėjo, kadangi parlamento tikrasis darbas, prigimtinis darbas, pranešimų ruošimas šiek negerėja. Ir aš matau, kad dažnai yra atliekami tyrimai, kurie sutampa su parlamento nuomonė. Tiesiog užsakymkomi tyrimai parlamento vardu ir tų tyrimų kiekis didėja, o pranešėjai savo pranešimuose nesinaudoja tų tyrimų rezultatais. Taigi aš norėčiau, kad jūs nuramintumėte mus, kadangi jūsų atsakymuose aš pasigindau, pasigindau konkrečios informacijos. Kolega, kolega Piper. Ačiū. Iš tikrųjų, malonu girdėti informaciją apie kelionės išlaidų, e, vertimo tarnybų išlaidų mažinimą, kad pasirašant sutartis buvo daug ko pasiekta, tačiau parlamente ir toliau nėra pasitenkinimo valgyklomis, paslaugų teikimu, astronominėmis kainomis. Kažkas čia išsprūdo iš mūsų rankų, mes situacijos nebekontroliuojame, Todėl su naujų paslaugų teikėjų reikėtų tikriausiai pasikalbėti, ar tie pokyčiai iš tikrųjų turėjo būti tokie e, žymus. Saugumo srityje pasitelkus naują paslaugų tiekėją ir bendradarbiaujant su Belgijos policija situacija pagerėjo, tačiau garaže saugumas netitinka mūsų keltų reikalavimų. Reikalingos papildomos priemonės, kadangi norėčiau, norėčiau kad jūs pakalbėtumėt apie garažą arba giluminę parkavimo aikštelę. E, Europos istorijos namai yra numatyta įspūdinga suma tačiau galbūt būtų galima pasitelkti e, kitus pavyzdžius, kai buvo statomi nacionaliniai muziejai, kiek e, kai, kainavo tai, kokia buvo samota, nes tie 65 milijonai, kurie yra numatyti samotoje mane, gazdina. Ketvirtas dalykas. Dar e, parlamentarų gyvenimo aprašymai ir toliau ne, ne, niekaip neatsiranda parlamento internetinėje svetainėje. 13 metais to reikalavome, dabar 14 metų vasario mėnesį, šių metų pradžioje buvo pažadėta tai padaryti, tačiau aš vis dėlto siūlyčiau paraginti parlamentarus, kad jie pagaliau pristatytų naujausią informaciją apie savo E, gyvenimą, savo gyvenimo aprašymui. Kita klausimą buvo pasižymėjęs, bet jį jūs atsakėte pakankamai aiškiai. Parlamentarų CO2 taršos koficijantas. Kas ir tai yra CO2 offsetting? Paaiškinkite man, kaip jūs matuosite mūsų tos išmat, išmetamus taršalus. Gerai, jokai, jokais, toliau. Ir paskutinė pastaba. Poveikio vertinimas. mūsų paslaugams, paslaugų teikėjams, taip pat politikos departamentui tai yra nauja užduotis. užduotis. Aš pritariu šiam siūlymui ir teigiu, kad neturime pakankamai gebėjimų atlikti šitą užduotį, turėdami omenyje tarp institucinių susitarimą ir mums teksinti vis didesnį darbo krūvį, mes turėtume galvoti ne tik tai apie taupamą, bet ir apie tinkamą šios užduoties vykdymą. Taigi, tokie būtų mano klausimai, kuriuos aš pasižymėjau. Dejong toliau kalbės. Thank you, Madam Chair, and I shall try. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu trumpai, tad nekomentuosiu visų visų klausimų. Jau įdomios tikrai informacijos išgirdome, bet turiu pasakyti, kad e, metai iš metų pastebim, kai kuriuose sritise daroma pažanga. Aš apsiribosiu gal labiau kritiško pobūdžio pastabom dėl kai kurių dalykų. Pirmiausia, dešimtas puslapis, kur yra atsakymai į klausimus dėl, dėl poveikio dėl, dėl, dėl to šūkio sekretariatas kalba apie, apie, apie parlamento e, šūkį ar logotipą įvaizdžio formavimą kaip, kaip, kaip tam tikrą prekės ženklą. Vos nenorima suformuoti, ir, kuris būtų aiškiai matomas ir, ir suvokiamas piliečiams. Bet e, jeigu mes save, va, save pateikim, pateiksim būtent vos ne kaip, kaip įmonė, kai savo tokį korporacinį identitetą formuosim, ar tik ne, nepagilės kaip tik tas spraga tarp piliečių ir mūsų. Dėl skaidrumo ir integralumo 23 puslapį čia skaitau e, dėl e, papildomų darbo vietų. Dėl, dėl, dėl darbų vykdomų vietoje tiesiog reikia, reikia ištirti, ar tikrai yra tam poreikis. Transparency International yra jau pateikusi duomenų apie tai, kaip, kaip žvelgiama į, į parlamentarų papildomą veiklą ir užsiemimus. Generalinis sekretorius tikriausiai turėtų, turėtų būti tas žmogus, kuris, kuris biure išsakytų mm, tą požiūrį, kurį biudžeto kontrolės komitetas jam pristato ir jeigu, jeigu būtų nuspręsta dėl esminių diskusijų organizavimo tais pašalinių užsiemimų, pašalinių veiklų e, klausimais, taip ir darykime, nes kitaip tiesiog reikės e, parlamento nariai kokiam nors e, imtis, imtis to darbo, pirmiausia kreiptis į jūs, paskui jūs formuluotumėte raštą biurui ir taip toliau panašiai. Taigi galbūt tiesiog sekretoriato dabar galėtumėm paprašyti mm, susisiekti su su birutais klausimais, palaikyti ryšį. Ir labai dažnai vis tie patys dalykai sugrįžta ir pasiekia mūsų ausis. Aišku, jeigu kontroliuosite viską, ką tik įmanoma, tai bus sunku organizuoti priežiūrą veiksmingai, bet galima juk tam tikras atrankas daryti, imtis kažkokias tiesiog pasitelkus tikrinti. Tai perėjus prie tokių praktiškesnių sprendimų, man atrodo, tikrai pasistumėtumėm labiau į priekį. Ar, ar, ar, be, ar kalbėtumėm apie tą logotipo formavimą, ar, ar įvaizdžio kūrimą, ar dar kitus dalykus. Matau dar pasiūlymą vidaus taisyklėse. Regis tai jau irgi numatyti. intergrupės e, parlamentarai tikrai norėtų matyti tos procesus vykstančius greičiau. Ir jeigu tik biuras, pavyzdžiui, peržiūrė taisyklės, kaip mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, kuris tikrai suinteresuota, pusė suinteresuotas į veikėjas šioje srityje, nes čia yra lėšos panaudojamas Kaip jūs įsivaizduojat, ar, ar mes galim tiesiog kreiptis į biuro narius ir, ir, ir galim pateikti kažkokias rekomendacijas, patarimus? Collega Caprandi, prašom. Wel, voorzitter, en uh, ik wil ook de secretaris-generaal bedanken aan dit debat, hoewel ik... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už jo indėlį į šias diskusijas. Man labai džiugu, kad politinės atsakomybė tenka ne tik tai plenariniams sesijoms, tačiau matau, kad ir biudžeto klausimais mes imamės atsakomybės. Tas CO2 offsetting tikriausiai turėtų būti įkandama kaina vykdomas procesas. Kitas dalykas yra bendrosios išlados, sustarimas dėl bendrųjų išlaidų. Mūsų komiteto sprendime dėl biudžeto patvirtinimo e, yra labai aiški nuostata. Mes, biudžeto komitetas, teigiame, kad norėtume, kad parlamentarai pristatytų kasmetę lėšų mm, atas, naudojimo ataskaitą. Ir prezidentas Šulcas taip pat paprašė, kaip ir EPP ir kitos frakcijos, kad atitinkama nuostata būtų išbraukta. Mes vis dėlto manome, jog nepagrysta, nesuprantama taip elgtis, visą tai keista yra tai, kad pirmininkas turėtų pagal tą sistemą taip pat įskaityti, tačiau užbraukus tą nuostatą šitos prievalės nelieka. Taigi šita tema yra labai sudėtinga, labai jautri ir visi klausimai susiję su išlaidomis yra labai jautriai priimami. Tas pats pasakytina apie praėjusių metų rinkimus. Niderlanduose apie Europos parlamentą nevyko jokios išsamios diskusijos dėl to, kad buvo diskutuojama tik tai apie bendrus finansinius skandalus. O kai kalbame apie kokį nors logotipą arba lozungą, tai tokios diskusijos dar labiau yra skatinamos. Todėl reikia uh, būti skaidriems ir reikėtų tiesiog pasirinkti tokį uh, logoptiką arba tokį lozungą, kuris būtų skaidrus, aiškus ir tikinamas. Mūsų priimti sprendimai kartais mus stebina. Pavyzdžiui, yra teigiama, kad uh, 40-75 nauji darbuotojai turėtų būti priimti, jeigu tektų kontroliuoti kiekvieno parlamentaro bendrasias išlaidas. Tai jeigu mes laikaut, laikytume su tokiu argumentu, turėtume atsisakyti bet kokios kontrolės uh, gatvėse, keliuose, teikdami, kad kas dešimt metrų reikės pasakyti po policininką, nes kitaip jie nieko nesukontroliuos. Yra gėstebėjimo kamerų, yra įvairiausių patikrų, e, atrankos principų ir taip toliau. Taip daroma keliuose, Lygiai taip pat galima būtų daryti ir mūsų atveju tiesiog atrankos būdu patikrinant. Tiesiog tarnybos galėtų patikrinti vieną, kitą, trečią pasirinkimo būdu ir tuomet užtikrintume daug didesnį skaidrumą, padidintume piliečių pasitikėjimą parlamentu. Mano manimu, nereikia jokių papildomų darbuotojų, tiesiog užtenka tų, kurias turime. Leiskite man pasakyti, kad aš kiek kiekvienais metais pastebiu, kad mandatas tiesiog yra parlamentarų perdumas į kitų rankas ir tiesiog mes priklausome nuo kitų tikrintojų savivalės. Ačiū pirmininkė generalinis sekretoriau. Norėčiau padėkoti už jūsų pateiktą išsame informaciją. Taip pat padėkoti norėčiau Barnio už jo darbą rengiant pranešimą. Daug kas jau buvo pasakyta, aš norėčiau tik tai papildyti kai kuriuos aspektus, kurie jau buvo paminėti. CO2 offsettingas. Envy komitetas pasiūlė tokią iniciatyvą met, praėjusiais metais mes taip pat ėmėmės iniciatyvos, kad parlamente taip pat būtų pradėta vertinti CO2 taršą. Tačiau kolega, kad paklausė, kad nesupranta, kaip reikėtų įvertinti tą CO2 e, taršalų kiekį. Pirmiausias aspektas tai buvo kelionės. Parlamentarų kelionės, kurių metu yra teršiama aplinka, taip pat įtraukiant pagalbininkų ir asistentų kelionės. Tačiau kokios lėšos yra numatytos, ar tai būtų iš bendrų išlaidų fondo, ar būtų numatomos lėšos iš atlyginimų fondo. Todėl mes turėtume kuo išsamesnės gairias parengti, kaip šitas CO2 teršalų koficijantas būtų apskaičiuojamas. Turint omenyje klimato kaitos susitikimą Paryžiuje, mes turėtume rodyti pavyzdį parlamente. Bendrųjų išlaidų klausimų norėčiau pasakyti štai ką. Kolega Delbrandi paaiškino procedūras, e, kai buvo balsuojama plenarnėje sesijoje balandžio mėnesį ir mano manimu tai buvo nesuderinama su parlamento veiklos nuostatais. Mes e, turėsime kreiptis į ombudsmeną, tačiau istorija istorija, o dabar aš norėčiau pateikti pasiūlymą, kaip bendrasias išvadas padarysti kuo skaidresnės. Mes turėtume pareikalauti iš biuro aiškaus pasiūlymo. De Jong ką tik e, paminėjo vidaus taisyklės, kurios užkirstų kelią skundikams skleisti dezinformaciją. Reikalingos veiksmingos konkrečios nuostatos šiuo klausimu, o jeigu mes to nepadarysime, tai mes niekaip neveiksime korupcijos. E, ketvirtas dalykas - viešieji žalieji pirkimai. Buvo paminėtos valgyklos, mūsų manimų, ir čia viešųjų pirkimų srityje reikėtų pritaikyti ir tą žalįjį arba ekonomik, ekologišką, ekologijos principą. Vegetariniai maisto produktai arba patiekalai yra patys brangiausi Ir dėl tos priežasties mes mokame pačią didžiausią kainą, tačiau kita vertus mes e, e, turime valgyti iš anksto supakuotus maisto produktus, o tai reiškia, kad tos pakuotės teršia aplinką, susidaro daugiau e, taros pakuočių ir taip toliau. Generalinis kalb... sekretorius kalbėjo apie lygias galimybės ir minėjo, kad tai daroma mm, jaučiant spaudimą iš išorės. Aš manyčiau, kad tai būtų savaime suprantamas dalykas užtikrinti vyrams ir moteriams vienas, vienodas galimybės. O dabar neleisiu niekam kalbėti daugiau negu dvi minutės. Liberatski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad aš nepritariu ponui Gerbrandi dėl Europos parlamento pranešėjo vaidmens ir, ir dėl pono Šulco arba kitų svarbių vaidmenų. Ponas Gebrandė jau seniai dirba čia ir jis tikrai supra, turi suprasti, ką aš turiu menyje. Visų pirma, pakalbėkime apie e, vietinių asistentų apmokėjimą Rumunijoje ma maksimaliai e, toks asistentas gauna 700 eurų, o Luksemburgė 14 kartų daugiau. Danijoje 12 kartų daugiau. Taigi, kurgi dingo e, vienodo apmokėjimo principas? Tos ribos tikrai netitinka ES taisyklių, nebejotina. Taigi nestebėk, nenustepkite, kad asistentas Lenkijoje arba Rumunijoje e, gal mm, mažiau, mažiau gauna ir dėl to galbūt daugiau asistentų mes ir, ir įdarbiname. Na, o dabar dėl lėšų, kurios skirtos e, vizitams lankytojams tarkim, kai pensininkai iš Lietuvos arba iš Lenkijos atvyksta, jų e, pensija 4-500 eurų. Jeigu 10 tūkstančių eurų paimame ir skiriame restoranams ir viešbučiams, tuomet lyderiai, manote, e, kad lyderiai, tai vadovai tų grupių sumokės už tuos restoranus, jūs klystate. Lenkijoje yra privaloma užregistruoti tuos pinigus, kurie gaunami grinais, jie turi pereiti vis dėlto bankus. Na ir tada tos grupės vadovas gali pasakyti, paklausti, iš kur tie pinigai sąskaita ateis. Taigi, geria, geriau vengti tų pervedimų per banką, nes gali kilti tam tikrų įtarimų. Mes norime, kad lankytojai atvyktų ir iš kitų šalių, ne tik iš Prancūzijos ar Vokietijos. Jūsų pasiūlymas tikrai nerealistiškas. Ponas Balčytis. Daug kas čia buvo jau užklausta, turiu tik tai du pastebėjimus. Tai pirma dėl maitinimo paslaugų. E, iš tikrųjų, sekretorius paminėjo, kad yra tam tikri pokyčiai, tačiau mes turbūt parlamentarai nėra, nelabai jaučiam gal šiek tiek kainos tik tai padidėjo. Ir aišku, kad norėčiau pritarti gerbimui kolegai Liberatskijui dėl e, lankytojų apmokėjimo sistemos keitimo. Iki šiol mes neturėjome jokių didelių nusiskundimų ir mes esame patys atsakingi ir tikrai mes puikiai suprantam kaip politikai, kad turime atsakingai elgtis su, tais, su tom lėšom. Ir aš tikrai manau, kad dar nelaikas keisti kažkaip sistemą, kuri veikia šiandieną visiškai neblogai. Ačiū. Kolega Stechovski. Kolega Stechovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Anksčiau tiesiog nebuvo stiktas man žodis, per nelik daug jau buvo pasakyta, tad, tad tikrai irgi ne, ne, nekalbėsiu daug. Uh, bet jeigu imsimės to klausimo dėl, dėl įvairių paslaugų e, parlamente, dėl maitinimo, tai pagalvokime ir apie, apie mūsų europietišką kultūrą ir apie tai, kad e, reikėtų sažiningos priekybos fair trade produktų daugiau. Na, bet čia jau mano asmeniniai pageidavimai. Dabar dėl to, kas pateikta juodo ant balto. Pone Vėlė, jūs tikrai, mano manimą, esate puikus Mm, direktorius. Tačiau vis dėlto labiau dar kreipkime dėmesį į ekonominę valdyseną procesų, nes čia dar yra labai daug ką galima būtų padaryti. Aš nuolat tempiuosi su savimi e, krūvas dokumentų, man elektroniškai čekijos e, institucijos siunčia daugybę dokumentų, aš, aš išsispausdinu juos Ir, ir taip darau todėl, todėl, kad manęs paprašo, kad aš turiu visą laiką pateikti originalus dar įvairiausių popierių, įvairiausios dokumentacijos, kai aš jau nusiunčiau elektroniškai viską, kam tą daryti įvairiausių sertifikatų, dar kitų dokumentų reikalaujama ir, ir, ir atrodo esi liktai šun, šuniui penktą koją ir esi varinėjamas tai šiandien tai ten ir turi dar nešioti visokius popierius. Lapkričio mėnesį koncertos labai garsus choras pas mus e, Čekijoje e, švesime mm, valstybinį vieną minėjimą ir per tą renginį E, ir dėl to renginio susidūrėm irgi su administraciniam problemom. Tiesiog labai sunku, ką nors organizuoti, labai daug tikrai nesusipratimų kyla. Arba būna, kad aš pusantrų metų jau turiu rezervaciją, rezervacijas viešbuties laikau, organizuoju viską ir paskui štai nebegaliu organizuoti renginio, man parlamentas nenori e, gražinti tų pinigų, kompensuoti už, už išleistas e, lėšas. Tai labai tikrai sunku taip dirbti. Dėl skaidrumo aš visiškai pritariu ir, ir džiugu būtų, jeigu, jeigu būtų atsižvelgiama į mano pastabas ir, ir leidžiama e, greičiau viskas tvarkyti. Vali. E... Norėčiau išgirsti iš Veli apie maitinimo paslaugas. Kiek buvo sutaupyta nuo tada, kai buvo patvirtintas naujas konkursas, nauja, į, nauji tiekėjai. Dar norėčiau paklausti apie tai, kaip gražinti lėšas, kai jų lieka nuo vizitų. Man pasitaikė tokia situacija, kad labai daug lėšų buvo duota, e, nežinome, kaip gražinti. E, būtų gal vis dėlto e, geriau E, geriau tas lėšas pervesti e, per banką, e, bet norėtume sužinoti, ką daryti tokiu atveju, kai tų pinigų lieka nuo vizito. Aš pats pasipašiau žodžio. Norėčiau žinoti, kaip reikėtų tobulinti sveikatos draudimo sistemą ir kaip teisė į pensiją galėtų būti keičiama, kadangi yra galimybė išeiti į pensiją po penkerių ar po dešimties metų, kadangi kai kurie vėliau pradėję darbą galėtų iš, turėti galimybę mm, naudotis toms ypatingomis išimo pensijos sąlygomis. Nee, ik, u had mij het woord gegeven, maar ik, ik vond dat onze schaduwrapporteur eerst, uh, eerst moest spreken. Ik heb een... Maniau, kad iš tikrųjų šešėliniai pranešėjai e, turėtų, pirm, turėtų turėti pirmumą. Norėčiau padėkoti ponui Veli už atsakymus. 69 e, eh, biudžeto vykdymo rezoliucijos e, paragrafas. Na, ten rašoma, kad apie, apie taisyklės, apie tam tikras teises. Kalbant apie kredituotojus asistentus, e, praėjusioje kadencijoje mes dirbome mėnesių trumpiau ir e, kai kurie asistentai e, kurie nepratę savo darbo, tiesiog turės problemų, todėl kad jiems pritruks vieno mėnesio. Pasi, pasisakykite ir apie juos. Pagaliau ir mes supratome, ko klausėte. Werde mich bemühen, nach Möglichkeit die Fragen. Pasistengsiu atsakyti į klausimus ir pirmiausiai, ponia Jela Sander sakė, kad darbuotojus, darbuotojai suformulavo atsakymus, tai taip, teisingai, bet jeigu aš jums atsunčiu klausimus atsakymus, tai visišką atsakomybę prisijimu būtent aš pats. Todėl pats atsakau tikrai už, už, už atsakymų tikslumą ir, ir visai neminėčiau čia tam kontekste darbuotojų dėl strateginio vykdymo pagrindų ar taisyklių. 60 generalinių direktorių, mažiau negu 60 tūkstančių eurų ir regis trys mokymai, trys mokymo priemonės buvo organizuotos. Ar tai būtų įmonės, ar tai administracija, kas organizuoja tokius dalykus, pirmiausia yra E, kreipiamasi į konsultacinę įmonę, kreipiamasi į išorę, sudaromos panaudos sutartys, pavyzdžiui, programiniai įrangai ar, ar kokiai kitai koncepcijai. Ir mes viso to nedarome, mes viską perimame patys. Todėl gan ribotos ir išlaidos buvo. Ir Tokį procesą organizuodami mes tikrai galime nemažai sutaupyti, kai generaliniai direktoratai nedubliuoja veiklos, kai matome, kad kažko jau nebereikia kažkokios priemonės, tai ir atsisakome jos, čia savoką safe and innovate galime paminėti tam kontekste. Ar tai būtų privatus sektorius, ar viešasis sektorius, e, palyginus mūsų situaciją tikrai visiškai kitokia. Dėl asistentų ir kelionės išlaidų padengimo be abejo ir dėl to vidutinės sumos mažesnės, kadangi biuras e, numato galimybę e, parlamentarams pasirinkti, kaip kompensuoti. Tai yra nėra tik standartinės kažkokios lubos, kaip administracijoje, gali pats parlamentaras pasirinkti, kaip kompensuoti. Ta lankstumą mes esame numatę pačių parlamento narių labui. Tai kaip tik todėl ir atsiranda skirtingos vidutinės sumos palyginti su pačiais pareigūnais. Dėl mokymų organizuojamų asistentams e, tikrai tiesa, kad čia problemų kyla jau yra imtasi kai kurių priemonių, tai yra bandoma mokymus stengtis organizuoti pradžioje savaitės arba pabaigoje, tai yra pirmadienį arba penktadienį, kai parlamento nariams jų netaip smarkiai reikia. E-learning, mokymai elektroniniai ar internetu irgi yra galimybė variantas. Galima juose sudalyvauti, kai nesireikalingas neturi spręsti skubių klausimų biure, tai visa tai turėtų reikšmingai prisidėti prie situacijos gerinimo. Toliau dar klausimų visas blokas apie mūsų mokslinių tyrimų tarnybą ar mokslinę tarnybą. Pusantrų metų toj tarnybą, ar jau netgi dviejai praėjo nuo, nuo įsteigimo, toj tarnyba dirba tiek laiko ir maždaug tūkstantis dokumentų buvo suformuota, sukurta per tą laiką, gana nemažai manyčiau. Ir dėmesio centre yra konkretus parlamento nariai ar, ar, ar individualūs sprendimai, ne tiek, kad komitetams, bet nariams jie yra teikiami. Ir viena vertus yra politinės, politikos skripties tyrimai ir, ir mokslinė tarnyba. 70 procentų parlamento narių, kaip žinome, arba jų biurai pasinaudojo tomis paslaugomis, tą tarnybą. Ir 2,5 milijono puslapių buvo parsisiųsta iš įvairių publikacijų mūsų sukurtų toje tarnyboje, taigi poreikis ir susidomėjimas egzistuoja. Tai irgi svarbus minėtinas elementas. Toliau dar dėl klausimo apie personalą. Jau anksčiau esame diskutavę. Iki metų pabaigos maždaug 60 buvusių e, regionų komiteto ir, ir, ir ekon komiteto darbuotojų būsime jau integravę kitur ir jeigu reikalavimų profilis netitiks jų, jų lūkesčių ar, ar jų pačių kvalifikacijos įgūdžių, kai kas galės grįžti, bus sudaryta tokia galimybė ir, ir būna, kad pasinaudoja darbuotojai tokią galimybę. Taigi 60 darbuotojų, kurių buvo tiesiog per daug tarnyb, vertimo tarnyboje mm, ir ekonomikos ir, ir socialinių reikalų komitete bus tiesiog perkelti kitur ir tai nekainuos papildomai mokesčių mokėtojams. Todėl reikia nuolat žiūrėti, kur yra dar nepanaudotų optimaliai išteklių sistemoje ir veiksmingai tiesiog perkelti kitur, kur, kur tuos darbuotojus bus galima įdarbinti. Ponas Piperis teiravosi dėl valgyklos, bent jau tam tikrose srityse taip kainos kelia nuostabą daugam, problemų yra, mes kalbamės ir su administracija, ir su ino e, generaliniu direktoratu, tikimės pokyčių pasiekti. Be abejo, pasikeisti reikėjo, reikia ir dėl to, kad biudžeto reikalų ir taip pat biudžeto kontrolės komitetai to reikalavo, kad apseitume be subsidijų. Praėjusiais metais vis didėjančios sumos buvo fiksuojamos, be kita ko 3 milijonai eurų subsidijų šioje srityje. Ir buvome paraginti nutraukti tas subsidijas. Ir pagal naująjį modelį jau jų ir nebeliko. Tačiau paskiros paslaugos tikrai, manytumėm, kainuoja per daug, tai reikės dar pasitarti dėl saugumo požeminėme, požeminėme, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelė, dėl kontrolės. Mm, tikrai nesakau, kad nesimsime priemonių ir ateitie dar papildomų. Mm garažo saugumo klausimų. Dėl Europos istorijos namų biudžetas 56 milijonai, toks buvo pradinis. Ir biudžeto reikalų komitetas kaip tik tokį ir patvirtino numatytiems darbams. Mūsų manimų būtent tiek buvo reikalinga. Ir biudžeto tarnyba taip pat tą tvirtino. Na ir taip pat reiktų atsižvelgti į tai, kad regis visi nuolatiniai darbuotojai, visi pareigūnai, tai yra, kurie ten dirba ar dirbs, ne, nereikš, jog atsiranda papildomų kaštų, sąnaudų. Iš kitų vietų tiesiog perkelsime juos vėlgi dėl to, kad kažkur kitur jie nėra optimaliai. Ar jų įgūdžiai nėra optimaliai panaudojami, tad Todėl gal vienur išlaidos padidės, tačiau kitur sumažės, nes tie darbuotojai bus perkelti į kitas vietas. Tai išlaidos ar sąnaudos papildomos dėl šio projekto veikiau bus mažesnės negu kad e, tai, kas mm, grinais yra skaičiuojama, bus reikalinga. Tų faktinių išlaidų kiek bus. Daug kas priklauso ir nuo pačių parlamento narių, kalbant apie gyvenimo prašymus ir jų atsintimą. Labai svarbu, kad jūs užtikrintumėte, kad informacija būtų aktuali. Jeigu pastebite kokių problemų, iš karto sakykite. Toliau anglės dioksidas, CO2. Vienas kolega jau teisingai pasakė, kad uh, Čia labiausiai minėtinos parlamentarų kelionės, o taip pat ir darbuotojų bei lankytojų, kurios e, yra kompensuojamos mm, CO2 kontekste. Ačiū už, už pastabas dėl poveikio vertinimo. Man regis, mums puikiai pavyksta susidoroti su gana mažu darbuotojų skaičiumi. Ir per visą teisėkuros procesą, tai yra jau vertinant komisijos poveikio vertinimo kokybę daromas pirmas žingsnis, nes komisija juk irgi turi suprasti, kad mums tiks ne bet kas. Mes dar kartą peržiūrime tai ir įvertinam, ar buvo deramai padirbėta. Ir kai susidaro įspūdis, kad kažko dar trūksta, mes siunčiam viską atgal komisijai. Taigi toks subalansuotas požiūris ir darbo principas, man atrodo, tikrai pasitvirtino, pasiteisino ir galim adekvačiai įvertinti komisijos pareiškimų tikrumą, kokybę. Dar išplėtėme visą tą procesą ir ekspost, iki ekspost analizės. Tai irgi tampa nemažiau svarbu, kadangi daugelie sričių yra teisės aktų, kuriuos reikia tiesiog palaipsniui priderinti, keisti ir parlamento nariai turi žinoti, o kas neveikia, kokios kliūtis iškyla įgyvendinant valstybėse narėse taisyklės. Ir net nebūtinai nacionaliniu lygiu, kas vyksta, būna įdomu žinoti, bet ir regioninėje platmeje. Tos papildomos žinios, papildoma informacija yra labai reikalinga, kad galėtumėm pasimokyti iš praeities klaidų ir šitą pataisyti. Taigi labai svarbu kurti ne tik vis naujus teisės aktus, bet atsižvelgti ir į praeities klaidas ir jas pakoreguoti. Ponas De Jong minėjo mūsų kampaniją dėl Europos rinkimų, Europos parlamento rinkimų. Iki 2015 metų pabaigos, bus dar ir atitinkama ataskaita paskelbta, bet jau šiandien yra kai kurių ženklų, pavyzdžiui, dėl to, kas pasakytina apie mm, pagrindinių kandidatų atrankos tą procedūrą. Mes su valstybėmis narėmis jau irgi kalbėjomės apie tai klausimą, kiek, kiek piliečiai, pavyzdžiui, sakė, kad dalyvavo rinkimuose būtent dėl to, kad buvo matomos tos figūros pagrindiniai kandidatai, kad buvo atrinkti. Mm, Jungtinėje karalystėje buvo gal kitaip, bet čia statistiškai nereikšmingas e, faktorius, nes, nes tie kandidatai Jungtinėje karalystėje visiškai neregimi buvo, nematomi, nežinomi. Uh, visiškai kitokia situacija Prancūzijoje, Vokietijoje ar Luksemburgė buvo. Ir, pažiūrėjau, Vokietijoje tikrai labai smarkiai išaugo rinkėjų dalyvių skaičius, rinkimų dalyvių skaičius. Taigi tose šalise, kuriuose buvo aktyviai organizuojama kampanija tiek mm, spaudoje, tiek pasitelkiant elektroninės priemonės, ten rezultatas buvo akivaizdus tos šalis, kurios nedalyvavo visam tam procese, labiau pasitraukė, labiau atsitraukė nuo jo, aišku, yra kitaip, bet metų pabaigoje jau konkrečiau žinosime, kiek, kiek reikšmingos buvo tos kam, mūsų kampanijos. Dar kartą pasisakėte už daugiau skaidrumo tiek dėl pašalinės veiklos ar papildomų užsiemimų parlamento narių, tiek dėl fiksuotų Mm, išmokų, bet man atrodo, apskritai kalbant apie skaidrumą, mes žengėme pirmin, nuolat yra daromos, daromi patikrinimai atsitiktiniai dėl fiksuotų, fiks, fiksuotos išlaidų sumos, kuri dengiama. Mm, plenarnės, per plenarnę sesiją buvo nuspręsta, kad pasisakoma už tai, jeigu tai nekels papildomų mm, sąnaudų, biurokratinių išlaidų. Be papildomų administracinių sąnaudų visgi to pasiekti nepavyks. Ta mes aiškiai galime pasakyti. Jeigu tikrinsime taip kaip įprastai, 40-70 Mm, darbuotojų generalinėme direktorate finansų tikrai reikės. 3-5 milijonai papildoma apimtis išeitų lėšų, jeigu viskas būtų imties būdu, atsitiktinės imties būdu organizuojama, vėl reiktų skaičiuoti kitaip. Pasiūlymas dėl informatorių buvo pateiktas bet visiškai tai neužkerta kelio su vicepirmininku, pavyzdžiui, suorganizuoti diskusiją, kad būtų ir biudžeto, reikalų, biudžeto kontrolės komiteto požiūris išklausytas ir, ir, ir jam rūpimi klausimai atsakyti. Pono Gerbrandi dėkoju už mintis ir, ir už tai, ką pasakėte dėl CO2 offsetting vadinamojo kompensavimo. Uh, mechanizmo yra fiksuota san išlaidų suma numatyta, kurią dar pakeitė parlamentarai balsuodami per plenarinę sesiją. Tai mes vėl dar iš naujo turėjome peržiūrėti tuos skaičius, tiesiog kitą dokumentą, vėl, vėl kitą po plenarinės sesijos. Ir padarėme išvadą, kad vis dėlto susidarys reikšminga papildoma administracinė našta jeigu tas išlaidas norėsime visas tikrinti. Be abejo, jeigu organizuosime tik atsitiktinės imtis, imsime ir jas kontroliuosime visai kitaip. Mm, dar kartą dėl CO2, ar šimtų procentų kompensuojami išmetimai taip? Tai daroma šimtų procentų. Tiesa, reikia pasakyti, kad kalbant apie kelionės išlaidas, tai yra taikoma ne tik parlamentarams, bet taip pat ir dar, papildomiams darbuotojams, asistentams ar lankytojams ir jų kelionėms. Yra numatyta netgi speciali biudžeto eilutė kompensavimui CO2 išlakų, bet e, dabar išleidžiame maždaug 70 tūkstančių eurų tam. Labai smarkiai sumažėjo tas numatytas skaičius ir biuras numatė uh, viršutinę ribą šiai eilutei 250 tūkstančių eurų. Tai yra dar turime veiksmų laisvės, palyginkite skaičius 70 tūkstančių ir 250 tūkstančių numatytų biudžeto eilutėje. Čia jau papildoma speciali ta eilutė kompensuoti CO2 išmetimus, kuomet keliauja parlamentarai, jų, jų asistentai ar, ar lankytojai. Dėl informatorių jau pasakiau viską, o žalieji viešieji pirkimai visą laiką mūsų dėmesio centre. Pone Liberatski, e, ponas Liberatskis kaip kvestorius tikriausiai e, pasisakė dėl išmokų grinais ir dėl kai kurių kitų organizacinių faktinių problemų, tai matote, kad vyksta ir vyks gyva diskusija ir biure, bet generalinio sekretoriaus um, pasiūlymas jau pateiktas ir aš tą atsakomybę tikrai visiškai prisijimu. E, jis taip pat dar paaiškino, kodėl reikėtų kitokių lubų e, kai kuriuose šalise, kitokias numatyti, tam būtent, kad nebūtų, pavyzdžiui, kaip praėjusią kadenciją 43 darbuotojai darbinti. Bonas Cechovski dar kartą užsiminė apie dokumentų klausimą, apie jų siuntimą elektroniniu būdu ar popieriniu formatu. Esam dėje priversti vis dėlto ir toliau turėti originalus, galėti juos pateikti esant reikalui, be kitako ir turint omeny audito veiklą nesu susipažinęs su, su visomis detalėmis dėl to minėto koncerto, bet taip, taip jau yra. Norint organizuoti didesnį renginį parlamente, visuomet reikia leidimo, paprastai kvestorių pa, atsiklausti, nes būna klausimų susijusių su saugumu, yra daug procedūrų reikalingų, taigi prieš prisimant kokius nors įsipareigojimus tikrai reikėtų plačiau pasidomėti. Dėl, dėl išmokų grinais, jau sakiau, pasiūlymas yra, bet nuomonės išsiskiria. Ir dar restoranai, valgyklos mes praėjusiais metais stengiamės pasiūlyti kiek įmanoma platesnį sortimentą ir kiek įmanoma šviežesnių produktų. Aišku, kainos varijuoja skirtingų pasiūlymų. Galim ir, ir daugiau informacijos e, pateikti, bet tik tiek, kiek mums yra įmanoma. Pone Greslė, dėl mm, pensijų, dėl sveikatos draudimo, man atrodo, čia raštu reikės asmeniškai atsakyti jums, ponas Sas dar kalbėjo apie dešimties metų laikotarpį, per kurį susidarė tikrai nemažai problemų galbūt ir parlamento nariams. Kompetencija čia tenka komisijai tuo klausimu, bet galim viską dar panalizuoti ir paieškoti kokio pragmatinio sprendimo. Dėkuoju Ar pranešėjas dar norėtų žodžio? Taip, pasisakysiu trumpai. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui ir norėčiau pabrėžti, kad e, mes taip pat ir džiaugiamės e, atsakymais, e, ne tik diskusijomis. Visų pirma, dėl CO2 kompensacijos mechanizmo, offsetting. Uh, Aš esu pranešėjas COP21 tema. E, šiam pranešimui buvo vakar per plenarnę sesiją pritarta. E, vakar ir per plenarnę sesiją buvo pritarta didžiąją daugumą. Taigi, e, matau, kad šiomis iniciatyvomis mes tikrai rodome pavyzdį. Dėl tos kompensacijos pritarsiu ponui Piperiui. Kas tai yra? kaip, kaip ir tas sprendimas e, galėtų būti dar geresnis, jeigu mes fiziškai e, sureaguotume, pavyzdžiui, panaikintume automobilius Europos parlamente ir visi turėtų važinėti dviračiais. Juokauju. Na, dėkoju už tą kompensacinį mechanizmą, už tą pasiūlymą. Antras dalykas yra vieno legalio principas. E, tiesa, kad e, mūsų diskusijose e, mes subrėžėme, kad tai yra labai svarbus principas mūsų parlamentui ir e, mūsų bendradarbiams, darbuotojams, nes antraip administracinėse pinklėse mes galėtume tikrai pasiklysti. Taip pat manau, kad dėl tų mokėjimų grinaisiais kova toliau tęsiasi. Ne visi sutarė dėl šio klausimo. Mes matome, kad e, yra tam tikrų politinių klausimų su tuo susijusių. Būtina užtikrinti, kad būtų skaidrumas. 16 milijonų eurų jūsų ataskaitoje paminėti yra tikrai didelė suma. Taip pat dar norėčiau padrasinti E, geriau kontroliuoti ir įdarbinti vietinius asistentus. Jūs kalbėjote apie Rumuniją, apie Lenkiją. Mano ataskaitoje yra parašyta, kad e, mus labiausiai nustebino tai, kad vienas parlamento narys, kuris jau nebe dirba parlamente, turėjo 43 darbuotojus. Tai nebuvo nei Lenkas, nei Rumunas. Bet jis pokeryje labai e, didelių laimėjimų pasiekė. Na ir e, dar dėl kontrolės. Visų pirma, dėl maitinimo, dėl e, valgyklos. Tikrai mums reikėtų dar daug pokyčių toje srityje. Na ir paskutinis dalykas yra e, išskirtinė neįlinė procedūra kontrolės e, srityje. Tikrai pastaruoju metu e, yra taikoma per daug neįlinių tai kontrolių rinkos rytyje. Taigi aptarėme šitą darbo atvarkės klausimą, o sausio mėnesį pamaty, pasisitiksime mm, aptardami ataskaitą dėl 14 metų. Metinė ataskaita, kurią ruošia Hoja. Europos investicijų bankų metinė ataskaita ekonomikos ir biudžeto komitetai pasikeičia savo vaidmenimis dažniausiai. Aš šitą nuostatą stengiuosi apginti ir teigiau, kad jeigu mes neišklausysime šito pranešimo, tai nežinosime, kas vyksta Europos Centrinėme banke. Apgailės stauju, kad 15 minučių vėluoju, tačiau kartais neįmanoma sustabdyti mūsų kolegų pasisakymų. Žinau, kad jūs neturite pakankamai daug laiko, apgalėstauju dar labiau, tačiau tai reiškia, kad susimatysime dažniau. Dėkuoju, pirmininkė. Man labai malonu atvykti į jūsų komitetą ir informuoti Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas nuveikė ir ką veiks, kad galėtų remti ES ekonomiką, kaip yra nurodyta 14 metų ataskaitoje. Norėčiau prane, padėkoti pranešėjui Perinski už jo puikų darbą. Ekonomikoje, ne, eko, e, aplinkoje, kai neinvestuojame pakankamai daug, labai svarbu įveikti tuos finansavimo trikdžius ir mes tai darome tvariai kadangi norėtume, kad ES piliečiai pajustų mūsų veiklos naudą. O ta nauda štai kokia. Priešingai negu komerciniai bankai mes nesiekime pelno, bet mes siekime ekonomikos ir socialinių pokyčių. Ir praėjusiais metais mums pavyko daug ką nuveikti ES piliečių labai. Tačiau, kai kalbu apie pelno nesiekimą, tai nereiškia, kad mes švaistome lėšas, viskas, ką mes finansuojame, turi būti refinansuojama kapitalų rinkose, o tai yra svarbiausia mums siekiant, kad mūsų apimtis sudarytų 50 iki 70 milijardų per metus. 3,5 milijonai darbų buvo paremta ir mes padėjome įsisteigti 90 tūkstančių naujų mažų ir vidutinių įmonių, kurios yra e, mūsų ekonomikos e, stuburas 4 milijonai naujų e, įmonių galėjo užsitikrinti prieigą prie, prie plačiojošio jų ryšio. Ir tai leido 2 milijonus automobilių išeliminuoti iš transporto srauto. 80 milijonų Europos piliečių sektas. <laughs> Nuo mūsų panašaus veiklos. 30 milijardų mes e, paskyrėme, kad būtų sukurta jaunimui apie 30 e, tūkstančių darbo vietų. Taigi mums labai svarbu kurti naujas darbo vietas jauniems e, žmonėms ir skatinti bei remti mažas vidutinės įmonės, kadangi didžiosiuose įmonėse yra pakankamai mažai jaunimo. Mažosios įmonės ir jaunieji žmonės yra labai svarbus ekonomikai, Tad, todėl mes siekiame, kad jie gautų stažuotes ir kad e, įmonėse jauni žmonės gautų pirmąją savo užimtumą. Ir tai leido mums sukurti. E Vidutinėms įmonėms buvo skirta 25,5 milijardai. Tačiau mes finansuojame ne tik tai e, atskirus projektus, bet mes remia apskritai 50 milijonų, pavyzdžiui, mažas įmonės. Kiti banko prioritetai buvo strateginės infrastruktūros kūrimas 20,6 milijardai ir inovacijoms 14,7 milijonai. Funding of 80.3 billion euros. EIB paskolino 77 milijardus, o tai yra daugiau 20 milijardų negu 13 metais. Be to, mūsų kapitalas padidėjo 10 milijardų ir mes pažadėjome, kad per trejus metus mes 108 80 milijardų nukreipsime į veikiančią ekonomiką. Šių metų gruodžio mėnesį manėme baigti programą, tačiau ją įgyvenime kovo mėnesį, o tai reiškia, kad mes 180 milijardų išleidome labai sparčiai. Todėl galvodami apie Junkerio planą, manome, kad e, parėmėme jį veiksmingai. Trečiasis gelbimo paketas e, Graikijai pagal naują ES ekonominio atsigamimo uh, planą, mes sustiprinome savo veiklą Graikijoje ir bendradarbiavome su komisija. Tikslas dviejopas buvo padėti atsigauti ekonomikai ir taip pat skirti paramą įgyvenant investicinius projektus. Per trumpą laiką mes nukreipėme daug žmonių, kurie suteikia techninę pagalbą ir mes taip pat kai kuriems sektoriams padidinsime skolinimo um, sumas. Mes prieš krizę, krizę e, rėmėme Graikiją, tą darėme krizės metu ir taip pat remsime pagalbą po krizės. Tačiau mes savo veiklą nesutelkėme į vieną konkrečią valstybę, ir mes netaikome jokių kvotų atskiroms valstybėms. Mūsų verslo modelis yra pagrįstas, yra e, subalansuotų portfolio visai Europos, Europai, kadangi mes esame ne Eurozonos bankas, o visos Europos bankas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie pabėgėlių krizę nors visi nukreipė savo akis į nedarbą ir užimtumą, ES vis dėlto reikia kreipti dėmesį ir į pabėgėlių krizę, kadangi ji vyksta mūsų kaiminystėje ir pasiekmes gali būti tragiškos. Mūsų bankas remia ES politiką įveikiant pabėgėlių krizę ir apie tai bus kalbama šios dienos vadovų taryboje. Mes pateikėme konkrečius bankų banko teikiamo atsako pasiūlymus mes turime atsakymus parengę ketvirtais lygiais. Pirmas - dramatinė situacija valstybėse, į kurią, e, iš kurios atvyksta, valstybės, iš kurių atvyksta pabėgėliai į ES tiesiogiai, todėl čia reikėtų imtis skubių ES veiksmų. Antrasis lygmuo tai yra situacijos gerinimas tranzito valstybėse, vakarų balsų. Kanų valstybėse, kur situacija iš tiesų dramatiška ir uh, Trečiasis lygmuo tai yra paskirties valstybės, į kurias pabėgėliai arba migrantai vyksta ir nori kuriuose pasilikti. Todėl joms tenka didžiulis iššūkis, taigi mums reikia veikti ir ten. Ir ketvirtasis lygmuo, anksčiau ar vėliau mūsų bus paprašyta e, tiesiog e, pradėti žvelgti į migracijos priežastis pažvelgti į ištagas. Todėl mes turėtume e, remti ES e, tarptautinės pastangas. Iš tikrųjų, šį semestrą įvyko labai svarbi e, konferencija po Addis Abebos vystimosi konferencijos, o Niujorke taip pat buvo uh, pasibaigė e, šimtmečio plėtros vystimosi tiklų konferencija, o prieš dienas e, buvo Limoje pasaulio banko ir tarptautinio valiutos banko susitikimas, kurie yra labai svarbus įgyvendant klimato kaitos uždavinius. Taigi 20-25 procentai mūsų veiklos ateityje bus skirta uh, minimaliems klimato kaitos švelninimo tikslams ir veiklai už ES ribų 2020 metais ta veikla sudarys virš 35 procentų. Taigi mes bendradarbiavame su daugia šalėmis institucijomis ir mes dirbame daug klimato kaitos švelnimo srityje. Žinoma, klimato kaitos uh, veiksmus mes turime priimti, vertinti labai rimtai. Ukraina. Europos taryba paprašė sustiprinti savo veiklą Ukrainoje, ją padviginome du kartus, lyginant su laikotarpiu 14 metais iki 16 metų. Neseniai buvo gautas prašymas iš Ukrainos įvertinti dujų tiekimo situaciją šią žiemą ir mes konstatavome, kad e, e, e, vasario sausio viduje gali būti labai šalta ir dujų kaupimas gali tapti problemiškas tačiau dujų pirkimo mes negalime finansuoti, todėl įgyvendame konkrečius e, e, projektus, o Pasaulio bankas gali finansuoti dujų pirkimą ir mes 500 milijonų eurų paramą numatėme teikti Ukrainai per pasaulio banką, kuris įsitrauks į savo e, buhalteriją. Ir tai yra labai gero pavyzdž bendradarbiavimo pavyzdys tarptautiniu mastu. Visi, žinoma, kalba apie Junkerio planą. Šitas planas po to, kai jūs priėmėte sprendimą praėjusią naktį dėl vykdomojo direktoriaus paskirimo, dabar reikėtų įsteigti investicijų komitetą, Tačiau komitetas nespręs klausimus susijusius su investicijomis, tačiau spręs garantijų, kurias yra reikalingas investicijų metu klausimus. Jums yra labai svarbu štai kas. Jūs metų pabaigose, pabaigoje turėsite E, in, e, e, nurodysite, kad pagal Jungerio planą jau buvo panaudota 50-60 milijonų eurų, o investicijų komitetas parengė konkrečius projektus, kad iki metų pabaigoje iš tiesų būtų iš, įsisavinta 50 milijardų eurų. Taigi aš nenorėčiau užimti jūsų daugiau laiko ir laukiu jūsų klausimų. Ačiū už <clears throat> pasisakymą. Labai džiugu žinoti, kad Europos investicijų bankas šitą daro. Tikrai nesėdė rankų sudėjęs ir dabar iš karto rodys kolegoms, nes panas Hoeris negalės sėdėti čia pas mus be kalbę krašto. Ačiū, ponė pirmininkė. Už poną Prinskį kalbėsiu, jis turėjo dar ir kitų reikalų šiandieną, taigi paliko man savo užrašus su klausimais, kuriuos norėjau užduoti ponui Hoeriui. Nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusi mūsų posėdį, ponė Hoeri. Jis ir raštu yra suformulavęs klausimų nemažai, kuriuos laukia atsakymų, kad galėtų tinkamai parengti savo mm, pranešimą dėl jūsų veiklos praėjusiais metais. Dėl to, kas pasakytina apie Junkerio planą. Jūsų, kaip bankų specialisto, noriu paklausti. Štai ko, rūpjūti pirmą kartą pasigirdo vertinimu, kad Junkerio planas pagaliau paruoštas, pradėjęs veikti O dabar yra jau kalbama ir apie tai, kad jis nėra iki galo stabilus, užtikrintas planas, tad noriu paklausti, su kuo tai susiję, ar tie pavojaus varpai pagristi, ar, ar, ar vis dėlto tiesiog iš piršto laužta informacija. Toliau dar vėlgi kontekstas yra Junkerio, Junkerio planas ir, ir ta painiava tarp įvairių produktų, priemonių, kurias jūs taikote. Diversifikavimas. Esu iškilusi iš Ispanijos. Bankas ir su mano šalimi yra nemažai starčių sustarimų pasirašęs. Ponas Pirinskis yra iš Bulgarijos. Uh, narys iš Bulgarijos ir jam neramu dėl to, kad su didesnėmis šalimis lik, lik daugiau pasirašyta sutarčių, o kaip tada su, su tomis kitomis šalimis, kuriam dar reikia išmokti pirmiausia, kaip visas šis procesas vyksta, ar nebus joms skiriama mažiau dėmesio. Ką daryti, pavyzdžiui, jeigu mm, dėl kokio nors projekto kyla įtarimų, susijusių su korupcija, įsijungia Olafas, jau yra buvę, kai, kai bankas jau buvo dalinai sumokėjęs kažkokią tai paskolą, nepaisant to, kad buvo e, vykdomas Olafo tyrimas. Ponas Valė tikriausiai dar irgi apie tai kalbės. Ir dėl EFSI dar strateginių investicijų fondo Junkerio plano ir, ir pabėgėlių krizės. Vis e, linksniuojama ta pati savoka auksinė taisyklė, auksinis viduriukas. Kaip investuoti, kaip atlikti tas investicijas pagal Junkerio planą, kad jos būtų orientuotos į darbo vietų kūrimą ir būtų atsižvelgta į migracijos srautus, kad būtų paremti tie žmonės, kurie atsidūrė tikrai dramatiškoje padėtyje ir dar nėra atsakymų į tuos klausimus. Norėtų sužinoti, ar mes bent jau teisingą linkmę judame, ar, ar būtų galima galbūt, pavyzdžiui, ypatingos skubos atvejais tos taisyklės atsisakyti. Pirmininkė, aš ir pati esu kalbėtojų sąraše, turiu penkis klausimus. Pirmiausia, dėl pelno banko. Jeigu teisingai, atsimenu, 20 procentų sumažėjimas iki 47 milijonų. Kodėl? Toliau. Airija, Graikija, Italija, Portugalija, apie Ispaniją, tarkim, nekalbėsiu, 2012 metais tik 5 procentus paskolų tos šalis gavo, o jų galvotumėm, kad kaip tik joms jų labiausiai reikia. Kodėl taip yra? Jau 12 metais plenarinė sesijoje apie tai kalbėjome ir nuolat sekiau informaciją, 14 metų niekas čia nepasikeitė. Tai antras klausimas, trečias klausimas. 13 paskolų suteikta Sirijoje. Kas tai per, per, per paskolos? Kaip jas pakomentuotumėt. E, ketvirtas klausimas dėl veiklos ataskaitos. Man čia skaičiai nesutampa, 37,8 suskaičiuoju milijonus, nežinau, gal kažkas čia netaip. Toliau kolega Piperis. E, tikriausiai reikėtų duoti ponui Hoeriui truputėlį laiko dar susivokti, čia kaip žirnius į sieną pabėrė į tos klausimus. Dėl ponios Ajala Sender pasisakymo nėra nei, nei gerų, nei, nei blogų skolų. Jeigu kalbėsime apie pabėgėlius, vis tiek skolas reikės apmokėti, taigi ir, ir, ir nereikėtų čia daryti jokio skirtumo. Hmm labai palankiai vertinu veiklos ataskaitą 14 metų, tikrai daug gal vertinčiau teigiamai. Kalbu už pana Heis iš APP frakcijos, kuris negalėjo atvykti šiandien į posėdį. Vieną kritinę pastabą pasižymėjo jis dėl pridėtinės vertės, papildomos vertės jūsų veiklos. Ir tai susijęsiu su tuo, ką jūs, ponia Hoeri, labai entuziastingai paminėjote kaip rodiklį 35 procentai klimato kaitos priemonėms. Bet ką mes tuo pasieksime? Kiek konkrečiai sumažės išlakų CO2? Ar tai proporcingai atitinka tai, ką, ką pavyzdžiui, būtų galima alternatyviai nuveikti socialinėje plotmėje? Ar, ar tas strateginis mąstymas egzistuoja vis dar, nes be abejo klimato kaita ir, ir, ir tikslai šioje srityje svarbus, bet realiai ar tai duoda naudos tos, tos investicijos? Ir antras klausimas, supraskit mane, aš ir, ir esu ir kitų vaidmenų prisijėmęs, čia esame biudžeto kontrolės komitete, įtrė komitete, mokslinio tyrimo komitete, mes nuolat jūs tik giriame, taigi dabar kiek kitaip pakalbėsiu, vis gauname skundų iš, iš valstybių narių, kad e, investicijų bankas kišasi į kai kurias veiklas, projektus, kurie ir taip jau puikiai vyka. vyksta tik tam, kad pagerintų savo rodiklius, kad būtų aktyvus, matomas ir iš tikrųjų net pakenkia tai veiklai. Panašu, kad problemos yra rimtos ir daugelis veikėjų įvairių bankų mums, mums yra jau pateikia tokios informacijos ir gana kritiškai vertina jūsų veiklą. Ačiū toliau kolega Valiai. Sì, si, grazie Presidente. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat ir Europos investicijų banko e, atstovui. Aš tikiuosi, kad e, sureaguos kai kuriuos iš mūsų klausimus. E, mes esame jau iškėlę klausimų anksčiau E, vienas iš tų klausimų yra Kastor traukinys prie Mestre miesto 315, 315 balsų buvo už e, šį e, projektą, bet vadovas laimėjusios įmonės buvo nubaustas už sukčiavimą. Taip pat E, buvo nuspręsta e, nefinansuoti šio projekto iš per paskolas. E, taigi dar norėčiau sužinoti ir dėl naujų infrastruktūrinių operacijų E, kurios atsiras iš Junkerio plano. Reikėtų sertifikatų e, įmonėms, kad jos nekorumpuotos, įmonėms, kurios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, subrangovai ir taip toliau. E, reikėtų užtikrinti, kad tokios įmonės nesipelnytų iš Junkerio plano. Taip pat reikėtų ir skaidrumo, kalbant apie subrangos sutartis ir kitokias panašias sutartis. Tikrai būtino užtikrinti viešumą šioje srityje, e, kovojant su nusikaltimais. Taip pat, pavyzdžiui, dėl autostrado norėčiau sužinoti, kokius kriterijus jūs naudojate vykdydami, analizuodami poveikio vertinimą, ypač ekonominį poveikį vertindami. Uh, Pavyzdžiui, juk yra kelių rinkliavos. Kartais e, per daug optimistiškai jas žiūrima ir galiausiai investicijos neatsiperka, nes fondų, tarkim, finansavimo nebūna, negauna. Na, O dėl e, du, dujų išsaugojimo, tai yra iškastinis kuras, tai geriau investuokime į e, atsinaujinančius energijos šaltinius, o ne į dujų lobistus. Ačiū pirmininkė, pirmininkė Hoyer. Veiklos ataskaita už 14 metus yra labai įdomi, tuo labiau, kad 300 milijardų investavimo spragą jaučiame Europoje. 80 milijardų Europoje jūs investavote į infrastruktūrą ir klimato kaitos švelninimo projektus. Jūs sakėte, kad reikėtų daugiau lėšų numatyti šiais ryčiai, kalbėjote apie 35 procentus Tačiau aš norėčiau paklausti, ar jūs galvojate susijęti klimato kaitos projektus su tvarumą skatinančiais projektais ir kaip projektuose ir šalyse, kurios mm, mm, gaunamas toks finansavimas yra siejamas su COP21 tikslais. Taigi 140 valstybių, kurios e, e, pasižadėjo imtis privalomų įsipareigojimų, turėtų turėti naudos iš tokio susijimo. Jūs sakėte, kad jūs e, teikėte inovacinį finansavimą, kadangi aš dirbu pramonės komitete, tai aš manau, kad inovatyvus projektai turėtų būti finansuojami uh, Jūs kalbėjote apie 42 milijardus, tai yra labai svarbu, tačiau galbūt galėtumėte patikslinti, kaip tie skaičiai atrodys 2014 metais, mažos vidinės įmonės, plačiai juostis ryšys. 32 milijardai praėjusiais metais buvo nukreipti plačiuosiam ryšiui EFSI Taip pat labai įdomi tema man, aš esu Austri. Kad... Mums heute gesagt, dass der Projektausschuss noch nicht steht. Džiugiuosi, kad Austras yra paskirtas šios agentūros vadovų. Iš tikrųjų, jūs galėtumėt paaiškinti, kaip galėjote paskirti milijardinės sumas, jeigu projekto vadovavimui dar nebuvo numatytas asmuo. Taip pat e, norėčiau paklausti, kaip jūs finansuojate tuos projektus, kurių vertė yra didžiulė, pagal kokius kriterijus juos atrenkate. Aš girdėjau, kad yra tokių projektų, kurie yra finansuojami be ypatingos atrankos. Bet to jūs e, pasakykite, kokie inovatyvūs produktai yra jūsų planuose. Dank u voorzitter. Uh, meneer Hoyer, u staat natuurlijk voor een, een onmogelijke taak om, om al die... Pone Hoyer, jums tikrai eh, bus neįmanoma atsakyti per dvi minutės visus tuos klausimus. Aš jau pats turiu šešis klausimus, taigi gal kai, ką jums, kai kurios klausimus užduosiu raštu, nes antraip jūs nesugebėsite atsakyti gerai. Pavyzdžiui, turiu klausimą dėl EFSI, bet jūs tikrai apie tai pakalbėsite. Uh, Taip pat dėl valdymo e, tar, tar e, valdybos e, ir direktorių tarnybos turėčiau klausimą, bet taip pateiksiu, tuos klausimus pateiksiu raštu. O dabar norėčiau paklausti apie jūsų bendradarbiavimą ir vaidmenį, kurį galėtumėte, koks jūsų vaidmuo galėtų būti kovojant su mokesčių vengimu. Anksčiau buvo minėta, kad jūs imsitės aktyvesnio vaidmens analizuojant e, pelno gavėjų struktūras. Pavyzdžiui, jeigu pamatysite, kad e, e, pelno gavėjas vengia mokesčių, jūs užkirsite kelius, kad jis imtųsi tos veiklos ir ateityje. Taigi, kokiu iniciatyvu imsite šioje srityje ir kaip gali būti kad yra suteikiamos paskolos toms įmonėms, kurioms yra vykdomas Olafo tyrimas. Pavyzdžiui, Slovenijoje yra šiluminis, šiluminė elektrinė, Olafas analizuoja jos veiklą, o jūs teikite lėšas tai elektriniai. Na ir dar vienas klausimas yra apie klimatą. Aš žiūrėsiu, kad jūs paminėjote 20 procentų skaičių, bet kita vertus, vis dar yra investuojama į tuos klasikinius į klasikinį iškastinį kūrą, bet 20 procentų galbūt nepakanka. Ačiū, ponė ir ponios. Jums iš tikrųjų reikės daug kantrybės. Aš atsakysiu į kai kurios klausimus, į kai kuriuos galbūt nepavyks. Taip išsamei atsakyti, nors, o jeigu negali sakyti išsamei, tai pateiksiu atsakymą raštu. Pirmininkė, aš e, norėčiau suteikti jums progą aptarti šios klausimus su konkrečių projektų vadovais ir atsakingais, kadangi netgi aš kai kada negaliu atsakyti už konkrečių kriterijų laikymas įgyvenant tam tikrus projektus. Jeigu netgi norėčiau tai padaryti ir jeigu domėčiausi mm, tam tikrais projektais, tai vis dėlto galiu pasakyti, kad kartais esu labai sužavėtas tuo išsamumu, konkretumu, tikslumu. Mūsų bankas skiriasi nuo kai kurių kitų bankų tuo, kad jis neužbaigė darbą tiesiog pasirašus kreditavimo sutartį, bet tik tai tada, kai tas projektas, kuriu, kuris yra finansuojamas, yra įgyvendinamas. Tai kainuoja daug lėšų stebėsinai ir tolesniam projekto personalo stebėjimui. Kadangi atsiranda, pasitaiko tokių atvejų, kolega Valiai apie tai kalbėjo, kai labai gerai įvertinus projektą iš anksto, vis dėlto paaiškėja, kad buvo piknaučiaujama ir todėl reikia vėl įsikišti mūsų bankui. Todėl mes kartu su Olaf dirbame ranką ra, rankon. Ir jeigu vyksta tyrimai, ypač valstybėse, kur nėra nei vieno projekto, kur nėra skundų, tai mes su Olafu iš karto įsikišame. Pasantė dimestri, pavyzdžiui, tyrimas parodė, kad situacija labai kritiška ir mes kartu su Olaf bendradarbiaujame e, e, tikrinant tuos skundus, kuriuos pateikia nevyriausybinės organizacijos. Ir turėtume konstatuoti, kad Olaf vis dėlto nusprendė nepradėti pažeidimo procedūros. Todėl reikėtų ko gero suprasti, kad šitie skundai buvo nukreipti netiesiogiai tai projektą įgyveninančiai įmoniai, bet jie yra nukreipti apskritai į kitas tą projektą bendrai įgyvendinančias bendrovės. Taigi jūs galite išsamesnę informaciją gauti mūsų internetinėje svetainėje. Jeigu susidurėme su pinigų plovimo atvejais, tai mes netoleruojame jokios panašios apraiškos. Ir jeigu pastebime, kad yra kokiu nors pažeidimu, tai mes vadovaujamės demokratinės valstybės principų ir atliekame šitą patikrinimą labai nuosekliai mes, būdami Europos bankas, ES bankas, nenorėtume tiesiog e, suteršti ES įvaizdį, kadangi visur finansuojant iš mūsų banko lėšų yra e, e, skelbiama, iš kur, kokiamis lėšomis yra finansuojama. Bet to bankas turi išsaugoti savo įvaizdį ir savo e, finansuotojų akise. Ir mes turime būti, turime būti labai atsargus ir jautriai vertiname šitos klausimus. Žinoma, klaidų pavojaus negalima atmesti, tačiau jeigu jis išriškėja, reikia išsiaiškinti. Transporto struktūros gerinimo projektai. Jie visuomet remiasi tam tikromis paklaidomis, kai yra sudaromos samatos. Aš pastebėjau, kad iš Porto į Lisaboną buvo planuojama per daug e, automagistralių. Todėl bandžiau pasiaiškinti, kokiu pagrindu buvo patvirtinti šitie projektai. Pasirodo, kad buvo mm, pasitelkta visai nerealiomis transporto prognozėmis. Ir mes manėme, kad tai privers valstybę dar labiau įsiskolinti ir įgyvenius tuos projektus nebūtinai pagerės transporto infrastruktūra. Tai ir mums pasirodė, kad investicijų bankas neturėtų prisidėti prie Portugalijos skolos didinimo. Mes tiesiog bandome, bandėme apskaičiuoti, kokios pajamos gali būti gaunamos iš e, kelių apmokestinimo. Yra tam, tikra, tam tikri skirtumai tarp valstybių. Bankas nenumato jokių finansavimo kvotų atskiroms valstybėms, kadangi finansavimo reikmes vertina pagal poreikį. Pavyzdžiui, Ispanijoje E, vienam žmogui teikiamas finansavimas iš mūsų banko yra 3-4 kartus didesnis negu Vokietijoje. Gyventojui teikianti dalis yra didžiausia Kipre, Slovenijoje. Užtenka įgyvendinti vieną didelį projektą Maltoje ir tas, ta dalis, finansavimo dalis gyventojui staigiai padidėja. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad kvotų mes netaikome. Auksinė taisyklė tai yra Maastrichto kriterijų laikymasis ir pabėgėlių problemos sprendimas, visi tie dalykai yra valstybių narių kompetencijos reikalas ir komisijos e, siūlymų valstybės narės turėtų pačios apsispręsti. Aš galbūt galėčiau ir pateikti pasiūlymus, tačiau į juos niekas nesižvelgs, kadangi čia susidarėme su politiniais sprendimais. Aš asmeniškai manau, kad pabėgėlių ir migrantų srautą mes įveiksime, jeigu šiai problemai numatysime prioritetus. Maastrichto tikslų negalima švelninti, netgi turint omenyje didžiulę, didžiulius pabėgėlius rautus. Šitų finansinių produktų painiojimas. Mūsų produktų įvairovė yra didžiulė ir sprendimą turėtų priimti kredito gavėjas dėl to, kokį kreditą jis norėtų gauti, gryną kreditą ar tiesiog e, finansavimą e, projekto akcijomis. Yra įvairiausių nesusipratimų šioje srityje. Iki šiol bankas e, turėjo pakankamai daug komunikavimo, bendravimo problemų. Bankas, kuris yra 2,5 kartų didesnis negu pasaulio bankas, iš tikrųjų turėjo pakeisti savo veiklą, ypač paskelbus Junkerio planą. Tiesiog klientai kreipiasi į mus dėl kredito ir prašo Junkerio plano garantijų. Tačiau e, mes turime e, suteikti patį paprasčiausią investicijų banko kreditą, kadangi e, projekto kokybė netenkina reikalavimų gauti garantijas pagal Junkerio planą. Tie planai, kuriuos galima finansuoti ir be ypatingų garantijų, tiesiog e, nepatenka į Junkerio plano garantijų sistemą. Pavyzdžiui, naujų skiepų kūrimas arba naujų vaistų kūrimas yra projektai, kuriems teikiame pirmenybę. Mes tiesiog nebejojame, ar mes suteikiame pirmenybę japonams ar amerikiečiams, tačiau jeigu yra pavėluojama bent savaitę įregistruoti projektą arba paraišką, tiesiog kitas gali būti pirmesnis. Todėl mes Europoje neturime dar tokios kultūros, pagal kurią pralaimėjus yra siekiame naujos galimybės, o ne susitaik, susitaikome su pralaimėjimu. Taigi daug projektų, kurie mums teikiami kaip Junkerio garantijų sistemos projektai, nebūtinai yra tokie. Būtų visai paranku pasikalbėti su mūsų kreditų išdavimo, taip vadinamais, inžinieriais. Galbūt netgi pusę dienos reikėtų numatyti, susipažinstant, vystant su procedūromis, su kriterijais, priskiriant tinkamiausią finansavimo priemonę konkrečiam projektui iki finansavimo paskirimo. Duomenų apie pelną nenorėčiau dabar minėti. Aš labai atsargiai vertinu banko pelno o, klausimą. Mes nesame suinteresuoti tik tai pelno siekimu, tačiau vis dėlto mūsų padėtis yra labai gera. Biudžeto kontrolės komitetui tikriausiai turėtų būti naudinga turėti omenyje, kad 70 80 milijardų e, lėšų galime su 80 darbuotojų sukurti apyvartą, kur yra 500 milijardų ir daugiau. Taigi mes e, iš tikrųjų turime nedaug personalo ir kukliomis lėšomis mums pavyksta pasiekti labai gerų rezultatų biudžeto kontrolės komitetui tai turėtų būti gera naujiena. Jeigu būtų pasiūlyta su EFSA mums daugiau dirbti mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo srityje, tai tuo met mums prireiktų daugiau personalo. Nors ir dabar reikia daugiau personalo, bet mums pavyksta išsisukti veikla už ES ribų. Už ES ribų mūsų veikla tampa vis sudėtingesnė, todėl norėčiau paprašyti jūsų paramos, kai bus kalbama apie e, skolinimo išoriai įgaliojimus. Kai kalbame apie klimato kaitos klausimus, pabėgėlius, tai sulaukime įvairiausių finansavimo projektų paraiškų. Tusk Mogherini grįžę iš įvairiausių užsienio kelionių būna davę pažadus ir tų pažadų vedimi klientai kreipiasi į, į mus, tačiau mes negalime uh, investuoti į veiklą, kuri yra už ES ribų didesnių negu numatyta procentų. Dažnai mes padedame įgyvendinti ES išorės politiką ir todėl norėčiau paprašyti jūsų, jeigu bus atliekama išorės skolinimo peržiūra, padėti mums kartu siekti klimato kaitos tikslų, kadangi klimato kaitos padarinius reikia švelninti ne tik tai Europoje, bet ir e, kilmės valstybėse, turiuomenėje migrantų, pabėgėlių e, kilmės valstybėse. Crowding out tema yra galvos kausmas mums viešasis bankas bet kokią savo intervenciją turi pagrysti, ypač tais atvejais, kai rinkos dalyviai gali išspręsti savo problemas rinkoje, komercinis bankas, tai jie ir turi spręsti tas problemas. O viešojo sektoriaus viešosios teisės bankui negalima kištis, tai atvejais, kai privatus bankai negali vykdyti savo funkcijų. Tačiau jeigu bankų reguliavimo veiksmai buvo skubus ir reikalingi, ir jeigu komerciniai bankai tam tikrose valstybėse, ne tik tai pietuose, bet ir Niderlanduose arba kitose e, šiaurės Europos valstybėse Jeigu rinka taip susitraukė, tai tuomet matome, kad rinkoje tie bankai nebegali veikti ir tuomet mes galime įsikišti. Kai Bundesbankas buvo įkurtas, niekas negalvojo, kad jis sugebės finansuoti 80 tūkstančių mažųjų ir vidutinių įmonių. Taigi, labai svarbu kreipti dėmesį į inovacijas informacinės technologijas. Reikia galvoti ne tik tai plačia juosti ryšį, reikėtų turėti omenyje ir duomenų apdorojimo centrus. Po Teisingumo teismo sprendimo duomenų apsaugai dabar reikia kreipti ypatingą dėmesį, kadangi duomenys pateikiami Junktinės Amerikos valstijas. Ir šitas sprendimas turės pasiekmių netgi iki ES regionės politikos lygmens jeigu mes tiesiog viską sutelksime tik tai didžiasias įmonės ir O jeigu perkelsime savo veiklą į mažas įvatinės įmonės, jos sudarys mūsų veiklos šerdį, tai tuomet duomenys bus apdorojami ne tik tai tokiausiose didžiausiose centruose ir tuo metu reikės investicijų ir tuomet mūsų bankas turės sus, intensyvinti savo veiklą. Iki šiol mes daug ką pražiopsojame. Aš pažadu, kad atsakysiu į kitus klausimus išsameu raštu. Tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad bankas turėtų veikti taip, kad mumis pasitikėtų. Volkswagenas yra tiesiog Europos automobilių pramonės čempionas, patikimas mūsų partneris ir būtent šiuo atveju tiesiog tarsi buvo susprogdintas mūsų pasitikėjimo e, sprogmuo ir mes dabar Europos Sąjunga kuri praėjusį savaitgalį Limoje buvo klimato kaitos švelninimo pionierė, lygiai taip pat nukentėjo, kadangi ji iki šiol finansavo variklius, kurie tarsi turėjo nedaryti žalos aplinkai. Taigi tos įmonės ir kitos įmonės, kurios dar nukentės, turi būti mūsų labai svarbios bendradarbiavimo partnerės. Ar jūs liksite, ar jūs išeisite? Kadangi programas vykdančios, vykdančiose valstybėse investicijų klausimas yra labai svarbus ir galbūt jį reikėtų atsakyti. Mes prieš porą savaičių lankėmės Graikijoje ir matėm, kad ten keblumų yra. Tai dėl Graikijos galiu pasakyti, kad jau beveik 10 procentų Graikijos BVP jau esam padengę investicijų banko hmm, paskolomis. Tai yra tikrai daug. Ir tai, ką valstybės narės, Eurogrupė ir TVF, EIB padarė ar ketina daryti, pavyks tik tuomet, jeigu pavyks išjudinti Graikijos ekonomiką. Ir, ir patys graikai irgi dėl to yra atsakingi ir net, net nesu toks jau ir pesimistas to klausimu. Nes ir Graikijoje yra tikrai labai aukšto lygio verslininkų, įmonių dirbančių pačiose įvairiausiose srityse ir teikiant, tiekiančių į rinką novatoriškų produktų, o jiems nesudaryta galimybė prisikasti iki kapitalo kokio nors. Taigi turime ir apie juos pagalvoti. Mes, pavyzdžiui, prekybos finansavimo priemonę esame įvedę. Anksčiau net nebuvo kalbos apie tai, nes tai nebuvo mūsų veiklos rytis. Ir tiesiog matėm, kad Graikijos e, eksportuotojams kyla sunkumų dėl apmokėjimo, dėl apiforminimo to eksporto. Ir ne tik dėl to, bet iš ankstinis eksportas, kurio reikia, kad galėtų perdirbę produktus jau savo eksportą vykdyti, irgi nebuvo, nebuvo prieinamas, tas išankstinis eksportas nebuvo įmanomas, ar preeksportas dėl to, kad nebuvo ir tie kreditai ir mokėjimai padengti bankų atitinkamais raštais. Tai tą problemą suvokim ir, ir atitinkamas išvadas ir padarykime, ponė Greslė. Reikia tiesiog pasižiūrėti, kur kas nepavyko ir kur, ir kur viskas yra gerai. Jeigu, pavyzdžiui, Ispanijoje atsispyrė ekonomika, iš aklavėtės jau pajudėjo, ten yra MBI sektorius labai, labai stiprus. Apie Airiją, o apie Baltijos šalis net nekalbėsiu ir, ir, ir neminėsiu, bet vis dėlto ES tikrai savo laiku ten daug padarė ir dabar viskas yra tiesiog puiku. Tai, tai tikiuosi, kad ir Europos investicijų bankas panašiai kada nors galės sakyti ir didžiuotis savo rezultatais. Pataikėte Kaip tik pačiu tuo adresu, čia kaip tik ir kalbėsime apie tarpinį vertinimą. Mes e, lankysimės netrukus visai ir Italijoje, ir daugybėje prancūzijos įmonių, nuo Turino iki pat prancūzijos mūsų maršrutas veda ir reikės dar priimti kai kurios sprendimus, kad, kad ir projektų stebėseną vykdytume deramai, kad, kad, kad ir jūs mums papasakotumėte daugiau apie tai, mums labai rūpi. Uh, bet tikiuosi susitiksim. Kitos savaitės trečiadienį numatykime, kaip galutinį terminą pateikti atsakymus. Mes pateikti klausimus, kurios, į kuriuos norime sulaukti atsakymų raštu. Nusiūsime bendrą raštą ponui Horiu ir dabar gal. Ines, ar, ar, ar norėjai dar kartą pasisakyti? Um, sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer mucho al. Dėkoju E, pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, mūsų svečiui. E, žiūrint į tuos klausimus, kuriuos pateikė ponas Pirinski, jis, jis turbūt jums atsiuntė jau sąrašą tų, tų klausimų, paaiškėja, kad būtina suorganizuoti dar vieną susitikimą Galbūt tai galėtų būti koks nors seminaras ir jo metu galėtume aptarti e, dar kai kurių sektorių e, klausimus, sektorių, su kuriais jūs dirbote klausimus. E, jūsų bankė vyksta žinių kaupimas. Manau, kad mums tas procesas tikrai pasitarnautų, mums tos žinios pasitarnautų. Lankėmės, pavyzdžiui, Graikijoje ir ko gero jūsų nuomonė susidarė šiek tiek ir mm, netokia pozityvi, mm, labiau neigiama. Bet mm, aš turiu taip pat ir teigiamų įspūdžių. Jūs pabrėžėte kai kuriuos e, ekonominius aspektus. Pavyzdžiui, kad įmonėms e, buvo teikiama mažai kreditų, mažai paskolų. Tikrai įmonėms e, sunku importuoti medžiagas, kurių reikia jų veiklai. Įmonės negauna kreditų, taigi jų situacija yra tikrai beviltiška. Taigi reikėtų pristatyti būtent ir šią medalio pusę. Na, o dėl Face mm, tikrai buvo kritik, kritikos. Yra tokių e, produktų, kurie, dėl kurių kreipiamas į banką. Jūs paminėjote, kad jeigu įrodysime, kad e, bankas tikrai kompetitingas e, tam tikrose srityse, ne EFSI, e, projektų srityje gerai galime tokiai idėjai pritarti. Taip mes galime ginti EFSI face kai teigiama, kad bankas e, teikia investicijas dideliems e, projektams. Jūs e, teisingai teigiate, kad taip apie banką daugiau ir sužinoma. Taip jau supratome, kad, kad visi didesni projektai yra ir su grėsme susiję projektai, turinti savo iššūkių. Norėtųsi ir LFC jūs palaikyti ir, ir to, to pačiu ir daugiau sužinoti iš jūsų apie tą veiklą. Tad kol kas ačiū ir kitų susitikimų. Wir machen heute Mittag um 15 Uhr weiter in Trečią valandą po piet susitiksime uždaras posėdis su koordinatoriais dėl vienos e, su Vengrija susijusios istorijos dėl vieno atvejo ir, ir 15.30 pusę keturių, po piet toliau vėl viešas posėdis, išklausysime generalinių direktorato atstovų, direktorių dėl um, biudžeto įvykdymo procedūros kalbėsime, bendras biudžetas 14 metai.